Toliau. E, Europa 2020 - nauja Europos užimtumo ir augimo strategija. Ir nedelsdama suteiksiu žodį ponui Lopes Garido. Pone pirmininkė. Dabar man tenka tenka garbė paliesti klausimą, kuris yra ypač labai svarbus tiek tarybai, tiek ir Ispanijai kaip pirmininkaujančiai šaliai. Tai yra Europos e, augimos strategija bei aukštos kokybės darbo vietų kūrimo strategija, vadinama Europa 2020. Dabar mes susirime uh, e, sudėtingiausia ekonominė krizė nuo 1930 metų ir dėsime visas pastangas tam, kad ūkis iš tikrųjų atsigautų, kaip tai rodo prognozės. Kaip tik apie jas šiandieną kalbėjo komisija. Na, o kartu tam, kad galėtume įveikti krizės socialinės pasiekmes ir jas švelninti. Tačiau galvojant apie trumpalaikę perspektyvą, galvojant, tai, tai čia yra trumpalaikė perspektyva, tai ką turi daryti valstybės narės ir ES, tačiau turime žvelgti ilgalaikę perspektyvą, žvelgti daugiau nei dešimt metų e, atė, į ateitį tam, kad ES galėtų sėkmingai vystyti. Būtent tai ir yra tas iššūkis, į kurį atsakas yra strategija 2020 tam, kad ateityje išvengtume tokios krizės, kurie palėkė, palėtė mus visus. Na ir to galime pasiekti, nu, sukuriant e, augimo strategiją, e, pasirenkant modelį, kuris atitiktų e, nūdienos reikalavimus. Ir tokiu būdu galima būtų uždidintas maksimalus ES ūkio augimas. Ir čia, aišku, reikia didelio ES politinio ir ekonominio įsipareigojimo ateinantiems metams. Visi puikiai žinome, kad, kad buvo e, pradėta diskutuoti dėl strategijų 2020 valstybių ir vyriausybių e, lygių nuo vasario 11 dienos, po to viskas e, buvo aptartas daug konkrečiau jau kovo mėnesį Ir mes, kaip pirmininkaujantį šalis, per šį pusmetį daug dėmesio skiriame jai. Taigi, išsirutuliojo ši strategija 2020 ir jos galtinė versija bus pristatyta birželio mėnesį. Ir šioje strategijoje bus nustatyta strategijos sąranga, elementai ir uh, tvarkaraščiai. Na ir strategija liečia svarbės ES rytis, tai yra tvarus ekonominis augimas, moksliniai tyrimai, taip pat socialinė integracija bei darbo vietų kūrimas ir užimtumo didinimas. Taigi tai yra labai kon nustatyti penki konkretus tikslai. Tai yra užimtumas, e, lyčių lygybės klausimas, investicija į mokslinius tyrimus ir naujovės. Taigi taip pat kova su klimato kaita. Na ir kol kas taip pat kaip tikslas bus numatyta kova su <clears throat> mokinių pasitraukimu iš mokyklos jos nebaigiant, o taip pat socialinė integracija ir konkrečiai kova su skurdu. Taigi komisija patvirtino komunikatą ir jis yra e, pagrindas uh, E, e, toms išvadoms, kurias patvirtina, buvo patvirtintas vadovo taryboje kovo mėnesį. Na, šios strategijų 2020 e, santra yra tokia, kad ir bus numatytos ir tvirtintos konkretos šios direktyvos. Na, Ispanija kaip pirmininkaujantis šalis įsipareigojo uh, dirbti visose atitinkamose srityse taryboje tam, kad EPSCO, uh, ECOFINAS uh, ir ir taryba e, birželio mėnesį galėtų patvirtinti atitinkamus sprendimus. Na taip, aš jau minėjau tos pagrindinius strategijos tikslus, bet yra ir naujovė. Ši strategija tai yra nacionaliniai tikslai. Taigi valstybė narė turi nustatyti savo nacionalinius tikslus, bet aišku, šie tikslai turi būti integruoti europinius tikslus. Ir su komisijos ir tarybos parama. Na, Taip pat e, buvo kalbėta apie nacionalinį augimą e, ir e, na, mes pradėjome pirmininkavimą įsigaliojus Lisabonas sutarčiai, tai leidžia daryti naujoves ir pradėsime naujas labai sim, svarbes simboliškas iniciatyvas. Ir, ir tai pirmoji tokia iniciatyva būtų skaitinis tvarkaraštis. Ir komisija yra parengusi atitinkamą, e, bus, yra įsipareigojusi parengti atitinkamą um, komunikatą, kurį paviešins gegužės 18 dieną. Ir tai bus pagrindas tai skaitmininiai darbo tvarkiai. Štai yra tokie darbai numatyti taryboje. Vyks diskusijos ir svarbu, kad tos diskusijos būtų um, viešos. Pavyzdžiui, kitą savaitę vyks švietimo ministrų taryba ir diskusijos bus viešinamas. Taigi, šią strategiją dar reikia tobulinti, ją reikės tinkamai taikyti ir įgyvendinti per nacionalinės reformų programas. Na ir galiausiai, kai kalbame apie strategijos valdymą, tai jam teks ypač svarbus vaidmuo. Ir tiek Ispanija kaip pirmininkaujantis šalis, tiek ir tarybos pirmininkas tai minėjo, taigi uh, vadovų tarybai teks labai svarbus vaidmuo vystant, rutuliuojant šią strategiją ir už įgyvenimą bus atsakingas tiek parlamentas, tiek ir taryba. Bus numatyti konkretus instrumentai pagal šią strategiją ir visi turėsime juos taikyti. Dėkuoju pono Lapės Garido ir dabar komisijos vardu suteiksiu žodį ponui Baroso. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, gerbiami parlamento nariai. Na, Europos Sąjunga turėjo galimybę pasirinkti dinamišką požiūrį, kuris leistų uh, išspręsti tas problemas, kurias sunaikino tai, kas buvo sunaikinta per pastaruo šešis metus. Arba mes galime pasirinkti Europinio bendradarbiavimo metodą, pasinaudodami visomis turimomis priemonėmis. Per pastarasis keletą mėnesių e, rinkos buvo labai nestabilios ir tai paaiškėjo, kad reikia rinkas reformuoti, reikia konsoliduoti viešuosius finansus ir todėl tie pasirinkimai tapo dar aiškesni. Mes turime pabrėžti europinio matmens svarbą. Tai padaryti yra svarbiau negu bet kada. Ir tai galime padaryti pasirinkdami Europo 2020 strategijos tikslus. Aš atėjau kalbėti apie šią strategiją, tačiau kai pažvelgsime į šios strategijos priemonės, kurios yra skirtos tvariam augimui užtikrinti, netenka prasmės kalbėti apie šią strategiją, nes iš krizės viena iš pagrindinių išvadų yra štai kokia. Mes privalome dirbti iš vien visose srityse, visais likmenimis tam, kad būtų užpildytos spragos e, finansų rinkos reglamentavimo sistemoje, tam, kad tokiu būdu galėtume užtikrinti ekonominį stabilumą, galbūt e, reikėtų griežtesnių reformų, kurios leistų ES ištikrinti tvarų augimą bei kurti darbo vietas. Visi šie dalykai vienodai svarbus ir turime skirti jiems vienodai dėmesio tam, kad pasiektume savo tikslų. Taigi reikia holistinio požiūrio, finansinių rinkų reforma, e, stipresnis ekonomikos valdymas, Europa 2020. Tai reiškia e, integralus, protingas, tvarus saugimas. Visa tai susiję ir su išorės matmeniu, taigi turime pasinaudoti protingai visais prieinamais lygmenimis tam, kad būtų sąveika tarp įvairių sričių ir įvairių ligmenų. Aš negryšiu prie finansinių klausimų, apie jas kalbėjau anksčiau, tačiau dabar pradėsiu nuo didžiojo dvidešimtuko. Didysis dvidešimtukas buvo skirtas e, platesnių lygių spręsti ekonominiams krizėms. Na ir tenka pripažinti, kad ES davė postumį didžiam 20-ukui ir suteikė minčių. Komisija labai prisidėjo pasirūpindama tuo, kad būtų tinkamai atspindėti mūsų darbe visų 27 valstybių narių interesai. Mes tikrai stengiamės užtikrinti ES E, lyderiavimą. Tai padarysime birželio mėnesį ir rudenį Seulį. Taigi didysis 20-kas turi siūsti labai aiškų signalą dėl strategijos po ekonominės krizės. Mes pasauliniu lygiu turime kalbėti apie nepakankamą pusiausvyrą, kuri ir sukėlė šią krizę. Taip pat turime pasirūpinti, kad išlyginant uh, pasaulinio ekonominio augimo nevienodumus ne mes turime naštą paskirtyti vienodai visiems didžiųjų dvidešimtuko narims. Ir bendrai reikia koordinuoti ekonominio augimą didžiame dvidešimtukio, konkrečiai eurozonoje. Tam reikia skirti ypač 20, daug dėmesio. Kitas tikslas tai yra finansinių rinkų reforma. Čia turime daryti ir toliau spaudimą mūsų tarptautiniams partneriams, kad dabartiniai įsipareigojimai būtų tinkamai ir laiku įgyvendinami. Pasinaudomis turimomis priemonėmis dabar didysis dvidešimtukas privalo aiškiai pasakyti, kaip finansinis sektorius gali prisidėti prie bankų padarytos žalos atlyginimo. Svarbu užtikrinti bankų stabilumą ir kartu taikyti konkrečias priemonės ir tai bus aiškus signalas. Ir tai galima būtų papildant, pavyzdžiui, e, finansinius sandorių apmokestinimu arba finansinių sandorių pelno apmokestinimu. E, Ank, daug kas didžiame 20 priešinasi šiems mintims, tačiau nemanau, kad reikia jų atsisakyti. Aišku, jeigu ES kalbėsime vienu balsu, busime stipresni ir galima teikti, kad jau dabar mes padarėme savo užduotis ir todėl esame beveik pasiekė sutarimo dėl finansinių rinkų reglamentavimo nuostatų. Šiandieną papietų minėjau, kad mums reikia lankstumo ir kūrybiško lankstumo ir tai turi pademonstruoti visas institucijos. Ir dabar e, manau, kad tas 20, didesis dvidešimtukas gali suvaidinti savo vaidmenį e, šiame holistinėme požiūrė. Na taip, kovo mėnesį jau kalbėjome apie strategiją 2020 ir parlamente turėjome nemažai progos apie tai diskutuoti. Mes, kai parengėme komisijoje pasiūlymą, konsultavomės su jumis. Ir Ir dabar turime ištobulinti šios strategijos detalės. Labai aišku, kad reikia imtis veiksmų. Tai paaiškėjo ir iš ankstesnių pasisakymų ir viena iš šios išvados, šios finansinės krizės išvadų, tai yra būtinybė toliau tęsti reformas ir tai daryti suderinti ir koordinuotai. Ekonominės <clears throat> politikos koordinavimas yra vienas iš pagrindinių strategijų 2020 elementų. Netgi prieš krizę Graikijoje mes rekomendavome plačiau koordinuoti ekonomikos politiką bendryjoje. Tai būtina tam, kad ateityje išvengtume tokių krizių. Tai būtina ir dabar, tam, kad būtų veikta krizė, atkurtas ekonominis veikimas, būtų kuriamas darbo vietas ir kad būtų užtikrintas užtikrinta tvarus vystimasis ateityje. Na, visi sutarėme dėl uh, tų nusistatytų tikslų. Pavyzdžiui, yra nustatyti konkretus skaičiai, dėl, dar reikia nustatyti konkrečius skaičius dėl darbo vietų kūrimo ir klimato kaitos. Na, taip pat kaip tikslas yra numatyta mažinti mokinių nebaigusių mokyklo skaičių. Ir 2010 metų birželio mėnesį taryba tai bus patvirtinta. Esu labai įsipareigojęs nustatyti konkrečius skaičius um, kovoje su skurdu ir socialinė atskirtimi. Taigi taryba ir toliau dirba ties šio klausimo ir aš dėsiu visas pastangas tam, kad iki tikinčiau valstybės narės dėl šio tikslo svarbaus. Nebejoju, kad parlamentas pritarė mūsų pasiryžimui Europa 2020 turi būti suderinta strategija ir nieko nepasieksime, jeigu rinka nebus konkurencinga. Bet negalime sutikti su Europą, kuri būtų ekonomiškai efektyvi, veiksminga, bet socialiai neteisė, neteisinga, nesažininga. Taigi viską turime sustiti Europos lygių. Aišku, valstybės narės turi nustatyti ir nacionalinius tikslus bendradarbiavimo su komisija ir e, Birželio mėnesį vadovo taryboje bus patvirtinti šie tikslai ir bus nedelsant pradėtas jų gyvendinimas. Komisija paskelbė atitinkamas girias praeitą savaitę ir jose nušvisti strategijos prioritetai. E, šį kartą gairių mažiau nei anksčiau, dabar tik 10 lyginant su ankstesnėmis 24 ir tai padrasins uh, kad visi skirtingi veikėjai jausis atsakymybę už e, priemonių gyvendinimą. Ir birželio mėnesį e, taryboje bus kalbama už tų, apie tuos principus, kurie slybi už uh, gairių. Tačiau, aišku, tie principai ir tikslai bus patvirtinti tik tuomet, kai jiems pritars ir parlamentas. Tikiuosi, kad tai bus padaryta. Europa 2020 nėra vien tik tais pageidautinų tikslų sąrašas, tai yra ne vien tik vizija, tai yra konkrečių reformų programa ir ją gyvendinti žingsniai bus žengiami Europos lygiu. Labai svarbu kad reformos būtų vykdant visose 27 valstybės narėse, aišku, pilnai gerbant subsidarumo principą. Ir turi būti aišku, kas turi būti padaryta europinio ir kas turi būti padaryta nacionaliniu lygiu. Įgyvendinimas yra asmeninis dalykas. Tai minėjo e, gerbiamas e, Lopes Garibo tarybos narys valstybės turi suvokti, jog reikia gerinti europinį valdymą. Aš tikiuosi, kad valstybės narės pasimokė iš Lisabonos strategijos trūkumo. Na, Lisabono strategijos tikslai buvo geri, tačiau nepavyko pasiekti, kad valstybės narės būtų jaustųsi atsakingos už tų tikslų įgyvendinimą. Programos buvo įgyvendinamas per nelik silpnai, todėl turime užpildyti tas spragas, kurios egzistavo įgyvendinimo srityje. Todėl jums tenka svarbus vaidmin, vaidmuo užtikrinant strategijų 2020 sėkmę jūs esate ne vien tik tai teisėkuros organas, jūs galite veiksmingai mobilizuoti ir piliečius. Lygiai taip pat, mano manimu, yra svarbus ir nacionaliniai parlamentai. Parlamentas turi ryšius su nacionaliniais par parlamentais ir pasitelkime visus šios ryšius tam, kad būtų užtikrinta, kad strategija nebūtų vien tik tais Europos reikalas, tai turi būti visų Europos gyventojų, visų valstybių narių reikalas. Pasitelkime visus politinius, ekonominius veikėjus, o taip pat ir socialinius partnerius. Mano manimo, tai tikrai labai svarbu ir e, labai pritarėme tam, ką sakė ministras pirmininkas Zapatero dėl būtinybės įtraukti socialinius partnerius į strategijos įgyvendinimą. Taigi reikia bendro valdymo, koordinuojant visas turimas priemonės, pavyzdžiui, pasitelkiant tiek Europą 2020, tiek ir augimo ir stabilumo paktą, tam, kad panaudotume visas priemonės kartus, galėtume galbūt sukurti Europos sisteminės rizikos tarybą, kuri leistų užtikrinti geresnį valdymą ir priežiūrą. Pasinaudokime visomis priepanimis tam, kad būtų užtikrintas integralus įtraukinis tvarus augimas. Tik tais geras valdymas pasieks, patie, padės tuo pasiekti. Mes negalime tikėtis gero ekonominio valdymo Europos lygių, atskirdami jį nuo makroekonomikos valdymo, valstybių narių ūkių valdymo visos institucijos turi pasirinkti holistinį požiūrį, bendrai naudoti visas turimas priemonės ir tik tokiu būdu galėsime pasiekti, kad mūsų strategija būtų įtikinti ir jie būtų tikima. Taigi, žinote, kurie linkme nori žengti komisija. Nebijau, nebijoju, kad visi mums pritarė. Ne, pritarėte mūsų ryštui, pritarėte mūsų proeuropiniam pasirinkimui ir dėkuoju už jūsų paramą ir dėmesį. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar e, žodį suteiksiu frakcijų atstovams, ponė Wortman Kol. E, dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmininkė Baroso, ponė ministrė. Šitos diskusijos dėl ES strategijos 2020 iš tiesų teisingai vyksta po diskusijų dėl krizės eurozonoje. Svarbiausia tema čia yra, kaip mes galėtume sustiprinti europinį valdymą. Jūs kalbate apie ekonominės politikos koordinavimą, tačiau manau, kad svarbiausias dalykas yra tai, kad kol kas tas valdymas yra labai silpnas ir labai laisvas, tai nepadeda siekti augimo tikslų. Manau, kad iš Lisabonos turime pasimokyti tai, kad Europos stabilumo ir augimo paktas yra labai svarbus dalykas. Mūsų frakcija laukia iš jūsų ambicingų sprendimų, kad jūs pasisakytumėte už stiprų Europos ekonominį valdymą pagal strategiją Europą 2020. Taip pat tikimės, kad taryba birželio mėnesį e, priims svarbius sprendimus ir valstybėms narėms e, suformuluos labai aiškius tik, tikslus. Taip pat čia e, reikia atsižvelgti ir į biudžeto planus kitiems metams. Taip pat kitas dalykas, ar Europos parlamentas galės vaidinti savo kaip institucijos vaidmenį, kad galėtų užtikrinti tvarų augimą ir kad galėtų kurti daugiau, padėti kurti daugiau darbo vietų mūsų piliečiams. E, ekonominiai pokyčiai eurozonoje rodo, kokie, kaip svarb, kokios svarbios yra e, kokie yra svarbus valstybiniai finansiniai ištekliai ir kaip yra svarbu, kad e, mūsų piliečiai turėtų stabilumą gyvenėje. Taigi stabilumas yra svarbi sėkmingos strategijos dalis. Todėl Pone komisarė Ren, yra labai svarbu, kad jūs kitą savaitę pateiksite pasiūlymus, kaip būtų galima sustiprinti augimo ir stabilumo paktą, kaip galima sustiprinti prevencinius veiksmus ir kaip galima kurti tvarę finansų sistemą bei gerinti valstybių narių situaciją. Norėčiau Jūs padrasinti mūsų frakcijos vardu, norėčiau, kad komisija prisimtų savo atsakomybę ir pateiktų mums abicingus planus. Galite tikėtis mūsų paramos šioje srityje, o mes, parlamentą savo ruoštų, turime patikrinti, kaip mes kartu su Jumis galėtume sudaryti e, sąlygas, kad taryba pritartų tam e, stabilumo ir augimo e, pakto stiprinimui. Labai gerai, kad taryba įsteigė specialią darbo grupę šiuo klausimu, tačiau yra labai svarbu, kad taryba dar iki šių metų pabaigos pritartų komisijos pasiūlymams. Pone pirmininkė, e, mes turime išnaudoti visas Lisabonos sutarties e, sąlygas ir nuostatas, kad užtikrintumėme gerą valdymą Europoje. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponia Berės. Trys minutės. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos pirmininkė, ponia tarybos pirmininkė. Dabar šitos diskusijos šios ir prieš tai vykusios susijusios intelektinė prasme. Mes socialistų frakcijoje abejojam štai dėl ko. Kai dabar skaitom komisijos siūlomą mums tekstą, ir ten, kai kalbama apie strateginius partnerius ir pageidaujat, kad parlamentas labiau aiškiau pasisakytų dėl tų pagrindinių gairių, tai aš čia neižvelgiu e, darnos. Pavyzdžiui, per ateinančius dešimt metų neturėdami pakankamo Lisabono strategijos įgyvendinimo e, aptarimo. Jūs sakot, kad sumažinot gairių skaičių vietoj 24, ten 10 dabar numatytos. Tačiau vis dėlto, e, tačiau kalbant, pirmiausia reikėtų įvertinti buvusią strategiją, ją apibendrinti, nes šiaip jau išgyvenom, išgyvenam dabartinę finansinę ir ekonominę krizę, kokios ne, nebuvo patyrusi ES nuo pat įkūrimo pradžios. Mes prieš, to, prieš tai negalim užmerkti akių, akių ir turėtume pirmiausia numatyti strategiją, kaip išbristi iš šitos krizės, užuot viską paveikus, pa, palikus spręsti rinkos e, jėgoms. Jūs žinot, ponė pirmininkė, mes turim priemonių, kuris tarp jų yra stabilumo ir augimo paktas, pavyzdžiui, ir turim finansinę perspektyvą. Jeigu mes e, ne, ne, neapibriešim santykio tarp šitų priemonių, tai mes tikrai niekur nenueisim. Tai turėtų būtų, būti mūsų darbo pagrindas. Tikrai turim dėl ko nerimauti. Pirmiausia, mes socialistai, demokratai reikalaujam skubių priemonių, kad tikrai toliau mūsų nebespaustų rinkos spekuliantai, kad e, e ir kad valstybės narės nežaistų tų žaidimų, kuriuos žaidė iki šiol Graikijos atžvilgių, tarsi savotiška domino. Ir tikrai mes pritartume finansinio stabilumo mechanizmui, kuris padėtų valstybėms narėms išbristi iš krizės ir rasti kelių, kaip būtų galima be visą kitą užtikrinti socialinį modelį. Mūsų socialinis modelis tai etinis atsakas pasaulinės e, pas, globalizacijos sąlygomis. E, o šiaip tie biudžeto apribojimai iš tikrųjų žudo mūsų e, socialinį modelį ir kartu Europos galės pasaulyje. Tad mes daugeliu požiūrių tikrai užleidžiam vietą uh, kitiems kontinentams, jeigu mes visiškai irgi viską paliekam spręsti laisvoms rinkos e, jėgoms. Ačiū. Toliau ponia Ek, trys minutės. Daugelį metų mes jau žino, mėnesių žinom, kad Graikija patekusi į, į sudėtingą padėtį ir žinojom vyriausybės veiksmus. Europa ir toliau išgyvena rimtą krizę. Tad reikia spręsti konkurencingumo, darbo našumo, tvaraus ekonominio augimo klausimus. Tačiau vėlgi Europos vadovai vis dar dvėjoja, kokių veiksmų imtis. Ir nelaikas dvėjoti. Veiksmų reikia jau dabar. Tas kolegų spaudimas taryboje nepasiteisino, reikia saistomai, juridiškai saistomų tikslų, kuriuos įpareigotų visas valstybės narės. Mums reikia stabilumo ir augimo pakto tvirto pagrindo ir visų kitų dalykų. Tad tokie dalykai kaip struktūriniai fondai, kita Europos parama turėtų šiaip jau dėrėti prie vyriausybės pastangų teikti skaičius, tikslius skaičius. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu, sakykime, ūkininkas turintis padaro klaidą pildydamas for, įvairius formulerus dar už kokį pus, pusę hektarų, tai jis praranda tiesioginę paramą. Ir, ir ta, būtent taip turėtų būti ir valstybių narių vyriausybėms. Uh, Tad dabar komisija pateikia pasiūlymus, kuriuos mes jau metų metus aptarinėjom. Reikėtų taip pat įtraukti strateginę tai yra augimo elementą. Pateiksiu pavyzdžių. Mes dėrėjomės dėl ekonomikos atgaivinimo plano. Dauguma jo neįgyvendinta o parlamentas pareikalavo atsarginio plano, kad jis atsispindėtų rezultatuose, tačiau tas atsarginis planas nepaverstas veiksmais. Mes dar nusprendėm dėl naujos energetikos technologijų e, plano ir vėl trūksta finansavimo. O dabar, kad būtų galima sumažinti CO2 emisijas, tai dėkti, e, dėkti investicijas į energijos efektyvumo technologijas. Tad iš tikrųjų dabartinius teisės aktus reikėtų sutvirtinti, juos reikėtų įgyvendinti ir mums reikia ilgai žadėto energetikos efektyvumo veiksmų planų. Reikia geresnės e, energetikos infrastruktūros, geresnio tinklų dėrėjimo. Tam mes turime Europoje pinigų. Mes turim užtikrinti techninių inovacijų sklaidą. Mes taip pat turim mm, skatinti strategiją skirtą kovai su socialinė atskirtimi ir vienodų galimybių sudarimu e, abiejų lyčių žmonėms. Uh, Tad komisija irgi tenka atsakomybė ir kartu norėčiau paraginti tarybą, kad baigtų peštis. Mes tikrai turėtume imtis ryštingesnių veiksmų įgyvendindami 2020 strategiją. Ačiū toliau, ponia Harms. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, manau, kad mes jau pasiekėme politinės provokacijos ribas tai, kad ši programa Europo 2020 yra pristatoma kaip išeitis iš krizės. Manau, kad mes turėtume tik tai pažvelgti į iki šiol egzistavusią finansinių rinkų reguliavimo politiką ir sąžiningai pasakyti, kad mes jau keletą mėnesių, o gal net keletą metų tik tai žadame reguliuoti finansų rinkas, kurios tapo visiškai laukinės, visiškai laisvos, tačiau nieko nedarome, judame mažais žingsneliais, o Graikija dabar yra tikras šitos situ situacijos veidrodis. Mes matome, kad niekas iki šiol nepasikeitė, niekas ne nebuvo padaryta. Mūsų piliečiai girdėjo, kaip mes sakėme, kad, kaip mes žadėjome, kad e, gelbėsime bankus. Dabar tie piliečiai moka šitą kainą. Mes dabar turime gelbėti Graikiją. Tai yra kitas iššūkis valstybiniams ES biudžetams. Bankai. Bankai e, veda juodą buhalteriją daro vėl pelną ir netgi džiaugiasi, kad e, dėl, dėl situacijos Graikijoje. Taigi, manau, kad mes turime pasakyti, kad ES rinka, kuriai priklauso 27 valstybės narės, turėtų iš tiesų e, atrasti kažkokią priemonę, ar tai būtų e, sandorių, finansinių sandorių mokestis ar kažkas panašaus, kad būtų užgneuštas spekuliantų noras daryti pelną šioje srityje. Mums reikia kažkokios priemonės, kuri mums padėtų sąžiningai kovoti su tais, kurie pelnosi iš krizės, kurie savo spekulacijomis silpnina eurą. Tačiau šiuo atveju viešieji finansai mažai čia gali padėti. Man šiame dokumente iki šiol trūksta vizijos, kaip, turėt, kaip mes turėtume renktis uh, E, e, elgtis ateityje. Tai, kad mes turime prisimti globalius sprendimus, tai yra man jau seniai žinoma tezė. Apie tai jau buvo kalbama, kalbant apie kovą su klimato kaitu. Mes iki šiol neradome išeities iš krizės, mes toliau grimstame į ją ir mums nepavyko pasiekti jokių priemonių, kaip kovoti su ta krize. Ir manau, kad e, šiandien iš tiesų e, yra baisu, kai mes matome, kad kai kurie e, komisijos nariai dirba kaip kurmiai ir nebando padaryti nieko konkretaus ir nepažvelgti ne, ne į aktualią situaciją. Iš tiesų yra baisu, kad mes didiname savo tikslus 30 procentų. Tačiau pasižiūrėkite į mūsų priemonės. Garsioji prekybos apivartiniais taršos leidimais sistema. Jeigu mes nepadidinsime tikslų, tai mes galime pamiršti šitą prekybos apivartiniais taršos leidimai sistemą. E, tai reikš tada, kad mes Ištisus metus diskutavome, tačiau nieko konkretaus nepasiekėme ir net nepriartėjome prie to mūsų suformuluoto tikslo. Todėl, jeigu mes norime, kad Europos ekonomika būtų tvari, taip kaip visose užrašuose skelbia komisija, o mes sakome, kad mes palaikome komisiją, tačiau, ponia Baroso, jūsų komisija, galima sakyti, yra kol kas e, mums skolinga tų, tuos konkrečius tikslus, ji turi mums pasiūlyti kažkokias konkrečias priemonės, konkrečias programas. Pone Ek paminėjo kai kurios konkrečius pavyzdžius, konkrečius pasiūlymus. Manau, kad dar prie šitos programos jums reikia labai daug padirbėti, o tai, ką mes dabar turime. Šiandien tai manau, kad tai nėra dokumentas, kad mes galėtume juo džiaugtis. Manau, kad šita strategija Europa 2020, jinai mus veda po Lisabono sutarties žlugimo į kitą žlugimą. Ponas Kaminskis, trys minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Maničiau, ponui Barozo tenka vienas sunkiausių vaidmenų E, būtent mūsų dienomis Europos Sąjungoje. Nes jis turi pirmiausia įtikinti tiek kairiosios, tiek dešiniosios pakraipos politikus. Ir kartu turi išlaviruoti tarp įvairiausių pasiūlymų. Na, o tikrai komisijos Europos 2020 strategijos pasiūlymas tikrai yra geras. Bet kita vertus, e, būtų šiaip jau labai daug kainuotų, jeigu mes kartotume praeities klaidas. 18 metų e, savo gyvenimo aš praleidau vadinamoje Lenkijos liaudės Respublikoje. Mes turėjom vadinamai priekybos ministrą, E, ar tarptautinė, tarptautinės priekybos ministrą ir jo portfelis buvo visiškai tuščias, kadangi nebuvo apskritai tokios kaip priekybos. Tad e, šiaip jau dabartinės krizės įveikimo vienas receptų tai nedidesni mokesčiai, ne, ne kitos siūlomos priemonės. Aš nesu laisvosios rinkos fanatikas, manyčiau, parlamento vaidmuo turėtų būti be visa kita pasirūpinti laisvosios rinkos pakoregavimu, tačiau tai turėtume daryti labai atsargiai, nes kalbėdami apie Europos vystimasi, žengimai į priekį, nepamirškit, kaip buvo balsuojama už paslaugų direktyvą kaip buvo su ją elgiamasi čia, parlamente. Bet kita vertus, neturėdama tokios direktyvos, Europa nepajėgi bus konkuruoti pasauliniu lygiu. Dabar mes sakom, kad negalim net konkuruoti su kitomis politinės ir ekonominės integracijos sritimis. O dabar jau mes verslininkams užkra, esam užkrovę per didelę naštą ir jie bėga į kitas Europos vietas. Tad e, iš ties kalbėdami apie šitą strategiją mes turim numatyti kelią iš krizės. Ir kalbant apie Graikiją, be jokios abejonės, jai reikėtų padėti. Aš, kaltu, aš kalbu kaip, ir, kaip Lenkas ir kartu kaip Europos konservatorių ir reformistų frakcijos atstovas. Uh, Mes tikrai turėtume solidaru, solidarizuoti su Graikija. Mes turėtume imtis bet kokių priemonių, kad padėtume Europai išbristi iš ekonominės krizės, nes čia mes kalbam apie Europos piliečius, apie šeimas. Aš tikiu Europos ateitimi. Labai ačiū. Toliau ponė Zimmer. Pusantros minutės. Dėkoju, kai aš galvoju apie diskusijas dėl paskutinio darbo atvarkės punkto ir dabar apie šią diskusiją, tai mes kalbame apie du lygiai grečiai egzistuojančius pasaulius. Iš vienos pusės mes kalbame apie eurozoną su, e, su tokiamis valstybėmis kaip Graikija, Portugalija, Ispanija, Italija, kurios susiduria su krize ir iš kitos pusės su tokiamis valstybėmis kaip Vokietija ir Prancūzija, kurios blokuoja uh, Ir dabar mes susidurėme su strategija, kuri visiškai neatsižvelgia į tuos iššūkius, į aktualią situaciją. Čia nebuvo suformuluoti nei aiškus tikslai, taip pat nėra čia nei atsakymų į, į tai, ką reikia daryti su neveikia, ne, neveikiančiais instrumentais, neveikiančiamis priemonėmis. Taip pat nėra išaiškintas santykis tarp eurozonos ir tarp, eurozonos ir tarp tų valstybių narių, kurios nepriklauso eurozonai. Visi tie klausimai, kurie kilo pastaruoju metu, kalbant apie Lisabono strategiją, jie čia nebuvo įtraukti, nebuvo pateikti mums atsakymai į, į tuos klausimus. Mes nežinome, ka, kuo turi tapti ES. Būtent dėl to ir kyla tiek daug neiškumų. Ir e, kalbant apie Europos valiutų fondą, apie Europos ekonominį valdymą. Jeigu mes apie tai kalbame, tai mes negalime veikti toliau taip, kad, kad mes galime gyventi ir toliau nieko nekeisdami manau, kad mes turime skirti laiko analizai, turime išanalizuoti tikruosius iššūkius, turime pažiūrėti, ką mes turime konkrečiai padaryti, turime labiau įtraukti parlamentą ir pilietinę visuomenę į šios procesus, nes kitaip mes atsidursime baisioje katastrofoje. Ačiū toliau, ponas Blumas, pusantros minutės. Did you call me? Yes. Sorry, I didn't hear you. Dėkoju, neišgirdau, čia man atrodo eilė. Dėkoju ir atsiprašau, kad jūs neišgirdau. Na, gaila, kad ponas Baroso pabėgo iš salės, iš mūsų buvo daug pasimokęs. Na, aš nesitikiu iš ES 2020. Na, tiesą sakant, viskas bus taip kaip ir Vietų sąjungoje, dėl tų pačių priežasčių. E, viskas bus centralizuota, bus korumpuota, nedemokratiška ir nekonkurencinga. Na ir viskam vadovaus biurokratų ir didžiųjų koncernų sąjunga. Ir ir viskas dangstama klimato kaitos skėčių. Ir jeigu europiečiai turėtų referendumą, jie aišku nepalaikytų. Aišku, Britai neturėjo tokio galimybės dėl to, kad tik tais trys partijos mano šalyje gali dalyvauti diskusijose televizijoje, nes BBC viešoji televizijos stotis taip pat yra korumpuota Europos Sąjunga. Europos Sąjunga vyra ir virusas iš Graikijos, iš papliskytas viduržėm jūros šalis greičiau neįsivaizduojame. Mm, o di, kitos valstybės narės turės už tai mokėti. Mūsų vaikai ir anūkai mus uh, prakeiks, kai jiem teks surinkti šukes. O to galima bus išvengti. Dėkuoju, ponė Blumai. Ponės Obermairis, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė na, protingas, tvarus augimas, akcionizmas, ekonominis valdymas, daug gražių žodžių, gražus tikslai. Vis dėlto turiu klausimų kurie mane verčia sustrūpinti. Taigi, ar naujoji va, strategija patirs tokį pat likimą kaip ir ankstesnioji, kaip galima būtų įtraukti regionus ir savivaldybės, siekiant užtikrinti strategijos sėkmę, kaip galima būtų geriau pasinaudoti nacionalinių biudžetų lėšomis ir geriau viską prižiūrėti. Na ir kai kalbame apie strategijos tikslus, reikia pasirūpinti, kad nebūtų pro užpakalinės duris sukurta centralistinė ekonominė vyriausybė Europoje. E, suverenumas reiškia savo atsakomybę ir taip pat būtinybę atsakyti už padarytas klaidas, be kita ko finansų srityje neturėtų kiti gyventi, kitų, vieni gyventi kitų sąskaitą. Ir dėkoju. Na ir dabar suteiksiu kitiems pasisakyti norintiems kalbėtams. Ponas Ekmaras, dvi mintis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man rodas labai svarbu, kad kalbėtume apie gerą valdymą. Na tai aišku, svarbu, kad visi prisidėtume prie formų, kad būtų daromas spaudimas, tačiau nepamirškime, kad mūsų tai, ką turime savo rankose, tai yra pasirūpinti tuo, kad ES darytų tai, ką turi padaryti. Ir tai būtų geriausia valdymo pavyzdys. Turime pripažinti, kad yra trūkumo. Stabilumo ir augimo paktas yra vienas iš tokių dalykų. Nepamirškite to, kurdami naują strategiją. Laikykime elementarių taisyklių. Bet norėčiau atkreipti dėmesį ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, dėl finansų rinkų. Kalbėkime apie finansų rinkas kaip ekonomikos dalį, o ne kaip atskirą sektorių, nes, nes kitaip neturėsime investicijų ir nebus kuriamos naujos darbo vietos, jeigu galvosime, kad tai du skirtingi dalykai. Na, mane šiek tiek priblaškė, kai pastebėjau, kad vieno komiteto pirmininkas mane, kad kapitalo reikalavimai turėtų būti sumažinti 2 procentais, nes tiesą sakant, jeigu mes padidintume kapitalo reikalavimus e, į bankams, tai gali reikšti, kad bus mažiau investicijų ir tai tikrai ne tai, ko norime, jeigu norime pasiekti naują pasitikimą ES ekonomikoje ir ekonomikoje, taip pat bandant įveikti dabartinius biudžeto įsiskolinimus. Pakalbėkime apie tai, ką galime padaryti kartu. Tai turime kurti žinių ekonomiką. Paradoksas yra toks, kad kuo labiau plinta mūsų visuomenės žinių ekonomika, tuo mažiau lieka e, vidaus rinkos, nes vidaus rinka buvo reglamentuota galvojant apie pramonę, bet mažiau apie paslaugų sektorių. Taigi mums reikalingos e, paslaugų direktyvos. Mes taip pat turėtume įgyvendinti reformas ir pasiekti, kad e, universitetai Europoje būtų atviresni, europitiškesni, atviresni mokslininkams ir studentams, kad tokiu būdu kur, būtų kuriama žinių visuomenė. Darykinime tai visi kartu europiniu lygiu. Tai būtų geriausias europinio valdymo pavyzdys, kuriuo turėtume vadovautis. Dėkoju pone Hokmarkai ir dabar žodis pone Ulfskok. Tak, fru talman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš tos pačios valstybės šalies, kaip ir prieš mane kalbėjęs e, atstovas, tai yra mes iš tos to paties priešingų politinių tik tai svar, sparno. Mes matėm, kas vyko Graikijoje, generalinis streiką, desperacija ir pyktis, kuris nuvilnijo per visą šalį. Bet to vėlgi turiu pasakyti, kad valstybės narė savotiškai išdavė, paliko, paliko nuo šaly Graikiją. Tačiau vis dėlto krizė išpli, iš, iš, plinta ir į kitas šalis. Ne viena šalis negali būti, e, negali būti e, saugi, jausti saugi. Todėl čia iš tikrųjų pasiūlymas yra geras, tačiau mes turėtume numatyti ne vien tik tai trumpalaikius sprendimus, tai yra ska, už, užpilti ugnį ten, kur jis įsiliepsnoja, bet mes turėtume neleisti šiaip jau ugniai užsiliepsnoti. Todėl mes turėtume pirmiausia skatinti paklausą. Beje, apie tai buvo kalbama apie vadovų sustikimą birželį. Tai yra, būtent pasirinkti, pasirinkti reikia kelią, apie kurį kalbėjo prieš mane kalbėjęs kolega. Ir labai tai svarbu. Tai turiu galvoje e, investicijų skatinimas, e, tai yra e, taip pat kalbama apie nedarbo pažabojimą ir panašiai. Ir be to taip pat apie tai taip pat lygių galimybių tas blefas, galima sakyti, apie kur, kuris buvo pristatytas per paskutinę ministrų tarybą. Be to mes turėtume taip pat atsižvelgti ir į klimato kaitos klausimus, juos integruoti. Labai svarbu, kad komisija šiaip jau turėtų rūpintis klim, ko, kovos su klimato kaita e, politikos įtvirtinimu Europoje. Dabar finansų rinkos e, krizės komitete pas mus lankėsi e, amerikietis profesorius. Jis sakė štai kaip JAV mes negalim reglamentuoti finansų rinkų, kitaip yra Europoje, bet mes mes kartu pateikėm irgi panašų argumentą. Esą mes negalim, negalim reglamentuoti savo rinkų, kadangi tai nedaroma JAV. Mes iš turėtume, turėtume pakeisti būtent padėtį Europoje. Thank you. Herr Klinz, bitte, für eineinhalb Minuten meine damen und herren ich weiß aus meiner wirtschaftlichen praxis dass strategien nur. ponas klins ponios ir ponai žinau kad strategija gera yra tik tais tada, jeigu jinai yra taikoma. Mes taip pat turime kontrolės tam tikrų e, aspektų ir kol kas komisija dar ne, nedavė mums atsakymo, nors to atsakymo laukiam. Mes pritarėme tikslams, mes pritarėme geriems ketinimams, tačiau nieko konkretaus negirdime. Kaip tuos tikslus mes pasieksime? iš pradžių, kai pradėjote čia reikšti savo mintis, man pasirodė, kad jūs e, pažabojote krizę ekonominę ir E, e, finansinę krizę, tačiau ta krizė dar pagilėjo kai kuriuose valstybėse narėse, nes jos yra įsiskolinusios. Taigi dvi krizės - finansinė ir e, ekonominė - labai pasi, pakeitė visą situaciją. Ir jeigu mes nenorime vien tik tais pasitenkinti turimais gerais ketinimais, jeigu norime būti konkretūs, reikia pasakyti savo, kad mums reikia tam tikrų kriterijų, kad tie kriterijai turi būti vienodi, kad įvestumėm tvarką savo nacionaliniuose biudžetuose, kad tuos biudžetus pagydytume. Taip pat mums reikalingas mechanizmas, kurį naudotumėm krizės metu, kad būtų taip, kad ne vien tik tais nuo bankų būtumėm priklausomi, jeigu būtų kažkokių neramumų rinkose. Taip pat labai nekantriai laukiu Mario Monti pranešimo apie e, vidaus rinkos kūrimo pabaigą. E, ta vidaus rinka yra būtina ir mums savaime suprantama reikalinga monetarinė politika, kuri būtų labai glaužiai susijusi su ekonominė ir fiskalinė politika. Tai reiškia, kad mes turime turėti konkrečių minčių, kaip sumažinsime skirtumus tarp valstybių narių ir kaip tuos skirtumus paversime suartėjimo taškais energetikos politika, e, e, greito, greitieji traukiniai, jūros keliai, įvairūs kiti projektai. Visais šitais projektais galime dirbti kartu. Pone Turunen. Er Taigi šita strategija 2020 mums parodė, kaip svarbu pagalvoti, ko mes norime Europoje ateityje. Ir galvoti reikia jau pradėti dabar, reikia pradėti galvoti, ką žmonės darys, ką jie galės daryti, reikia konkrečius tikslus nustatyti labai svarbiose srityse. Mums reikalinga socialinė Europa. Tai iš tiesų pati, pats didžiausias prioritetas ateinantiems dešimčiai metų. Jaunimo nedarbas turi būti būtinai sumažintas, nes jaunimo nedarbas visose valstybėse narėse uh, E, kartais pasiekia neįtikėtinus didelius skaičius. Reikia numatyti tam tikras galimybės, kad žmonės, kad jaunimas galėtų įsilieti į darbo rinką. Ir be to reikia kovoti su skurdu, nes iš tiesų labai didelė gėda, jeigu valstybės narės Europos, e, Europos Sąjungoje pačia, pačiame turtingiausiame regione negalimtis jokių priemonių ir kovoti su skurdu. Kai kas nesutinka su tokio apibrėžimu, tačiau e, tokie, techniniai, tokie techniniai aspektai negali priversti mūsų nustoti veikus, mes turime veikti. Ir be to mums reikalinga privaloma e, darbo programa, žaliosios investicijos, naujų darbo vietų kūrimas, nuolatos vykstantis mokymasis, kad būtų sukurta dar daugiau darbo vietų ir be to reikia pasižiūrėti taip, kad turėtumėm tam tikrų tikslų, nepriklausomų tikslų žaliai Europai, žaliems, žalioms darbo vieta, vietoms. 2020 strate, 20 metų strategija kol kas nėra iki galo ištobulinta. Labai ačiū, laikykitės kalbėjimo reglamento. Ponas Harbour, vieną minutę. Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kad trūksta siekių, trūksta ambicijos Europa 2020 strategijoje. Tai, kaip mes galime panaudoti dabar turimas priemonės, leidžia mums sukurti veiksmingą, vieningą rinką ir sukurti tas darbo vietas ir galimybės, apie kurias buvo kalbėta. Pone pirmininkė ir gerbiami tarybos atstovai, jeigu komisijos narys manęs girdi, nėra gerai vieningą rinką ir jos pasiekimus įvardinti kaip didelius trūkumus ir kliūtis. Komisija pasiūlys veiksmus. Negalima tik tuo apsiriboti. Tai yra bendras uždavinys tarp valstybių narių ir komisijos. Mano komitetas, vidaus rinkos komitetas, šią savaitę priemė pranešimą didelę balsų daugumą, kuriame išdėstytos ambicingos mintys, kaip bendrais veiksmais galima užbaigti vieningą rinką. Kitą savaitę kartu su profesoriaus Monti pranešimu e, gausite ir mūsų išvadas. Mes norime, kad būtų pakeistas požiūris. Mums reikia vieningo rinkos, vieningo veiksmo, kuris leistų dabartinę rinką padaryti visapusiškai užbaigtą. Uh, Viešieji pirkimai yra nepakankamai naudojama priemonė tikslams pasiekti, kaip ir inovacijos bei technologijos. Apie tai nėra kalbam pakankamai šiame dokumente. Kodėl mes kalbam apie kitus tikslus, o nedirbame remdamėsi tuo, ką jau turime. Ačiū. Pone Figureido, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši strategija nesureaguoja į rimtas mums iškylančias problemas. Dar mažiau reaguojama į ekonominę ir socialinę katastrofą, kuri buvo mums sukurta dėl laisvos rinkos ekonomikos ir silpniausios e, ekonomiškai valstybės labiausiai nukentėjo. Klaida buvo primesti tokią visiems vienodą politiką pagal Lisabono strategiją. Tai nepasiteisino. Mes nepasiekėme visiško užimtumo ir nesumažinome skurdo prioritetas e, buvo skiriamas asmeniniams interesams, kurie prieštarauja darbo žmonių interesams ir socialiniams interesams. Pažvelkime sausiausiai į kriterijus e, nustatytus stabilumo pakte, kur kalbama apie viešųjų paslaugų privatizavimą, apie finansinių paslaugų, energetikos, transporto paslaugų, paslaugų privatizavimą. Kokiegi iš to rezultatai? Niekas. Pažvelkime, kokia dabar baisi darbo užimtumo padėtis. Daugiau negu 23 milijonai žmonių yra be darbo, 5 milijonai gyvena skurde, grinų griniausiame skurde. Priešingai negu mes esame linkę manyti, visi rodikliai mano, kad jeigu laikysimės toliau tų strategijų, kurių laikomės dabar, ekonomikos augimo tempai bus mažesni negu bet kurių pasaulio, kitų pasaulio dalių. Vadinasi, nedarbas, prastas užimtumas, išstumimas iš visuomenės, skurdas įsiplės. Biudžeto komitetas nepakankamai aktyviai reaguoja į socialinius ir ekonominius iššūkius. Žiūrėkime, kas vyksta Graikijoje. Padarykim reikalingas klaidas iš tos neteisingai vykdomos politikos. Reikia užtikrinti socialinį stabilumą. Nutraukime ekonomikos financializavimo procesą. Nutraukime stabilumo pakto taikymą. Pažvelkime, kokių kitų darbų gali imtis centrinis bankas. Prioritetą skirkime tikrai pažangai socialinėje visuomenėje. Kitą kartą aš nutrauksiu jūsų pasveikimą. Dabar ponas Borgėzijai vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš matau, kad šiandien mes kalbame apie e, strategijos 2020 turinį, e, ginčiamės dėl to, pris, ir kalbėti galime labai daug, o Atenuose žmonės miršta, žmonės atsidūrė ant katastrofos krašto. Manau, kad Europos politikai turi būti keliami nauji uždaviniai. Tikrai keista, kad tokiomis aplinkybėmis Europos komisija e, nesijaučia įpareigota pakritikuoti pati save, suprasti pati savo klaidas. Dėl to ir turime tokią krizę. Kai kurie šios krizės aspektai e, sukuria dramatišką situaciją. Komisija daro daug sunkių klaidų. Pažvelkime į Lisabono strategiją. Pažiūrėkime į tai, kas įvyksta po jos. Pažiūrėkime į euro likimą. Tai yra didelė klaida klaida būtų sakyti, kad e, Graikija yra išstumta į šalį ir e, tai yra tik tai pavienis atvejis. Pažiūrėkime, kas vyksta Ispanijoje. Ar tai irgi yra pavienis atvejis? Ar čia galime kalbėti apie individualių valstybių krizę? Aš manau, kad labai daug tokių išskirtinių atvejų galėtume rasti. Taip pat ir antrinių paskolų krizę galėtume taip įvardinti. Būtų labai sunku įvertinti tai, ką sako komisija, kaip teisinga, jeigu ES dar nėra nusprendusi, kaip valdyti Europos bankus ir juos kontroliuoti. Tol, kol E, ekonominė realybė e, ats, ats, atspindės visus komisijos sprendimus, tol niekas nesupras, kas iš tikrųjų vyksta. E, Reikia rimtos strategijos, reikia sukurti realią ekonomiką. Mažos ir vidutinės įmonės turi, prisidė, turi leisti žmonėms aktyviau dalyvauti ekonomikoje. To ponas Segedi vieną minutę. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, kétség kívül az Európai Unió legnagyobb problémája munkanélküliség. Kialakult helyzet. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Mes negalime jaustis, e, būti atsakingi dėl dabartinės e, darbininkų ir žemės ūkio darbuotojų situacijos. Ekonomikos filosofija skatina didelės e, įmonės, mažė, mažas įmonės ir vidutinės įmonės pasitemti, bet, bet mažos įmonės ir vidutinės įmonės kaip tik tais atsiduria sunkesnėje situacijoje. Jie nori, jos nori E, mums reikia, atsiprašau, tokios strategijos, kurie atsižvelgtų į vietinius ir e, regioninius lygius. Jeigu ta strategija būtų į tuos lygius nukreipta, tai būtų teisinga strategija. Tos valstybės nori, kad multinacionalinių e, didelių konsorcijumų e, valdžia būtų sumažinta. Reikia kaip tik susitelkti į mažas ir vidutinės įmonės bei į nedidelius ūkininkus. Ponas Roit. Ačiū pirmininkė. Ką tik išklausėme komisijos, ką tik buvo pasakyta, kad negalima eiti vieniems, reikia bendradarbiauti, tačiau reikia veiklos strategijos. Aišku, turime 2020 strategiją, jos pagrindų deramės, siekiame rezultatų, bet atrodo, kad kuriame strategijų strategijas. Ką tik patvirtinta minėtoji strategija, e, viskas vyko procedūrinė prasme gana greitai. Na, o įgyvendinant Lisabonos e, strategiją nepavyko įtraukti tų žmonių, kurie turėtų dalyvauti jos įgyvendinime. Taigi mums reikia laiko e, veiksmams įgyvendinti, kad visi galėtų įsitraukti į šį procesą ir visos suinteresuotosios grupės e, jame dalyvauti. Pažiūrėkite, kriz... kaip išsiplėtė finansinė krizė, kas vyksta Graikijoje. Nieko nekritikuoju, tačiau sakau, sakau, kad čia parlamente mes turime dirbti šiek tiek kitaip. Pirmininkų sueigoje buvo pasakyta, kad turime būti apdairūs parengdami įgyvendinimo darbo atvarkę. Turime klausytis, mąstyti, aptarinėti. E, aišku, netrukus įvyks ir vadovų taryba ir atrodo, kad tuo procesas ir baigsis. Bet mums reikia keisti ir įgyvendinimo principus. Mums reikia realių dėrybų. Mums reikia galvoti apie kiekvieną iš aspektų. Aišku, e, ne tik klimato kaita mums svarbi, e, ne tik e, finansinė krizė, Aišku, dabar siekiama sumažinti CO2 išmetimus, bandoma nustatyti galimo sumažinimo procentinį dydį, bet reikia žiūrėti plačiau, orientuotis į inovacijas, realiasias inovacijas ir mokslinius tyrimus. Dėkoju. Ponas Serkas, dvi minutės. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Lopes Garido. Norėčiau e, taip pat perduoti padėką pirmininkui Baroso. Aš tikiuosi, kad jūsų žodžiai atneš apčiuopiamų rezultatų ir vasaros vadovų tarybos e, atmosfera skirsis nuo pavasario e, atmosferos. Dažnai taryboje išsakomos įvairios abejonės, nekonkretus pasvarstymai, didieji politiniai tikslai netgi pagristi skaičiais gali būti taip ir neįgyvendinti. Pone e, Lopes Garizo, aš nežinau, ar pirmininkaujančioji Ispanija sugebės įspręsti visus klausimus. Dabar Europa išgyvena istorinės svarbos laikus, turime daug iššūkių. Pirmiausia, reikia atsakyti klausimą, daugiau ar mažiau Europos mums reikia. Tai yra 2020 strategijos esmė. Reikia atsakyti klausimą, ar po dešimties metų būsime labiau susivienyje, ar labiau susiskaldę. Kas laimės, ar vienijančios jėgos, ar ekstremalai nacionalistai bandantys sugriauti tai, kas buvo pastatyta per keletą dešimtmečių. Ar sieksime didesnio solidarumo, daugiau gerovės, e, sąžiningo jo paskirstimo, ar vis dėlto eisime rinkų fragmentavimo keliu. Uh, Aš nemanau, kad pasiekimų sugebėjome pasiekti dėl to, kad buvo daug Europos, daug reglamentavimo. Priešingai, aš manau, kad buvo per mažai Europos, per mažai socialinio teisingumo. Aš tikiuosi, kad tarp jūsų prioritetų atsiras ir švietimas, kurį mini komisija, bet nemini taryba. Taip pat darbas su piliečiais, kad parlamentas taptų piliečių parlamentu, o negintų rinkų ir spekuliantų interesų. Ačiū. Pona Šmit, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Graikijos problema yra mūsų visų problema, net ir tų valstybių, kurios nepriklauso eurozonai. Europ... Europai šiandien, šiandien reikia. E, Europai šiandien reikia bendros strategijos. Europos e, komisija turi suprasti, kad mūsų e, šiuo metu Europoje laukia vienas likimas. Be bejonės, finansų rinkų kontrolė turi sustiprėti. Be bejonės, reikia priimti griežtesnius teisės aktus. Ir aš, kaip liberalas, suprantu ir galiu tą patvirtinti. Bet tai turi būti vykdoma subalansuotai ir tai turi būti bendrai koordinuojama. E, veikime galingai ir agresyviai. Tai yra reikalinga, bet nereaguokime panikuodami. Mes turime vadovautis šaltų protų, kiek tik tai tai manoma padaryti, kad dar labiau nepažeistume ekonomikos, e, nuo kurios e, vis tik tai labiausiai nukentėjo Graikija. Pone pirmininkė, aš nuliūdau, kai išgirdau, ką sakė ponas Barosa. Ir aš turiu pasakyti, kad Sovietų sąjungos palyginimas su Europos sąjunga yra įžeidimas visų tų, kurie kentėjo Sovietų sąjungoje. Atsiprašau, kalbėtas turi galvoje pona Blum. Aš manau, kad ponas Blumas turėtų atsiprašyti visų žmonių, kuriuos jis įžeidė. Ačiū, aš visiškai jums pritariu. Toliau ponas Bokuš, vieną minutę kai Ispanijos ministras pirmininkas Jose Luizas Sabatero Strasbūrė pradėjo Ispanijos pirmininkavimą. Jis minėjo strategiją Europa 2020, nepaminėdamas priežasčių, kodėl e, nesėkmė lydėjo e, Lisabono strategiją. E, Manau, kad negalima renkti naujų strategijų, neišanalizavus ankstesnių nesėkmės priežasčių. Taigi galiu tik pakartoti savo klausimą, kodėl nebuvo išanalizuotos nesėkmės priežastis. Pone Garyza, prašyčiau atsakyti į mano klausimą. Kodėl ir kaip E, galima renkti ambicingų tikslų paketą, neišanalizavus Lisabono strategijos nesėkmės priežasčių. Mušės gratijas, ačiū. Ačiū. Toliau ponas Dejung. Ponas pirmininkė, Aš manau, kad komisija ir taryba turėtų labai pasiaiškinti dėl demokratijos, dėl sprendimų E, kokie sprendimai galėtų nustatyti dešimčiai metų tikslus? Paimkite atsistatydinusi ministrą pirmininką Niderlanduose. Jis, sakykime, negali priimti dabar sprendimų, kurie, kurie galiotų dešimt metų, pasiekti e, tokį įdarbinimo skaičių, kaip jūs numatote, tai labai gerai, tačiau kaip jūs apibrėžtumėte tas darbo vietas, kaip komisija gali pristatyti biudžetą kitiems metams, kuris padidėtų 5,8 procentų, tuo tarpu, kai Europa 2020 yra kalbama apie taupimą. Toliau vidaus rinka. Ar norime so, labiau socialinės rinkos, ar e, viešosios rinkos bus nukreiptos į teis, e, socialinį teisingumą. Toliau kova su skurdu. Čia tik tais. E, Ekonominis augimas tarybos buvo akcentuojamas tačiau augo tik e, direktorių atlyginimai, o skurdieji dar labiau nuskurdo. Kaip Jūs galvojate tokią problemą spręsti? Labai ačiū. Pone Bizoto, minutė. Darbo vietų problemos, įdarbinimo problemos yra tokia svarbi, kad reikia reaguoti, reikia jas saugoti, tas darbo vietas, reikia reaguoti į problemas, su kuriomis susiduria ES piliečiai, reikia nustatyti santykius tarp E, rinkos reikalavimų ir specialistų rengimo. E, reikia pasižiūrėti, ko teritorijoje konkrečioje, kokių darbų reikia, e, darbų reikia ir daryti taip, kad į pirmą vietą būtų statomi tie darbai, kuriems, reikia, kuriems atlikti reikia darbo, rankų. Flex Security leis E, atsiliepti į daugelį poreikių rinkoje, tačiau svarbiausia yra duoti darbo tiems, kurie tą darbą prarado. Turi politikai įvertinti migracijos politiką pagal tai, kokie mūsų iš tiesų poreikiai yra migrantų. Italijoje 3 milijonai bedarbių tai reikėtų dabar ateinančiais metais tą e, imigraciją blokuoti, nes kitokios situacijos aš nelabai ir įsivaizduočiau. Reikia būti labai drąsiems ir reikia labai viską decentralizuoti. Ačiū, ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Ekonomikos augimas reikalauja masiškų investicijų ir nuoseklumo, taip pat ir transporto sektoriuje. Transporto sektorius sudaro 10 procentų ES BVP. Tai sukuria 10 milijonų darbo vietų, net daugiau. Norėčiau paraginti Europos komisiją ir tarybą, kad apibrėždamos Europą 2020 strategiją, jos atsižvelgtų į transporto srities aspektus ir propaguotų mokslinius tyrimus, inovacijas ir plėtrą vadinamojoje ekologiškoje, žaliojoje transporto srityje. ES yra išsikėlusi CO2 išmetimo sumažinimo tikslą, todėl reikia finansuoti pažangės ekologiškas transporto sistemas. Geresnis infrastruktūrų koordinavimas yra reikalingas tam, kad būtų galima stiprinti aplinkos apsaugą, o taip pat ir keleivių saugą. Dėl specifikos norėčiau paminėti keletą aspektų. Reikėtų pagreitinti vieningo dangaus strategijos įgyvendimą. Be to reikėtų užtikrinti geležinkelio sektoriaus saveikumą. Būtina gerinti ES kelių kokybę ir saugą. Be to reikia įgyvendinti ko modalumo principą ir išplėsti jūrų greitkelius. Turėtume pagreitinti miestų mobilumo raidą. Europos komisija turėtų pagalvoti apie viską, kas yra susiję su mobilumu kadangi mobilumas yra vienas pagrindinių ES 2020 strategijos elementų. Transporto sektoriaus koordinuota raida yra svarbiausia tvariai plėtrai ir naujų stabilių darbo vietų kūrimui. Mata. Ačiū, toliau ponė Porimata. Padimata, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia, kaip graikiai, išreikšti didelį liūdėsį dėl tragiškų įvykių įvykusių mano šalyje. Trys žmonės žuvo, nes jie buvo užrakinti e, bankę ir ekstremalistai e, įsijungė į taikę demonstraciją ir uždegė banką. Aš suprantu, kad visa Europa ir Europos žiniasklaida atidžiai stebi įvykius Graikijoje. Todėl aš norėčiau, kad mes pademonstruotume atsakomybės jausmą, kad būtume solidarūs su tais žmonėmis ir išreikštume pagarbą Graikijos žmonėms, kurie dabar išgyvena labai sudėtingą laikotarpį. Tai sakau todėl, kad manau, jog Europos laikrašiai ir Europos valstybių sostinės rytoj bandys pasinaudoti tais tragiškais įvykiais Graikijoje, sakydami, kad nebeaišku, ar Graikija sugebės įgyvendinti tuos sudėtingus priimtus sprendimus, kuriais buvo siekiama sutvarkyti ekonomiką ir biudžetą. Po susitarimo sekmadienį prasidėjo e, seni e, įprasti įvykiai po rugsėjo 11 dienos e, paplitę. Yra gandų, kad E, Graikija atsit, e, išstos iš eurozonos, kad nesugebės restruktūrizuoti savo ekonomikos, buvo užsipuolama eurozona ne tik Graikija, ne, bet ir Ispanija ir Portugalija. Kolegos, kadangi dabar mes kalbame apie ateities perspektyvą ir Europa 2020 strategiją, aš norėčiau paklausti, kas atsitiks ateityje, jeigu mūsų nacionalinė ekonomika taip ženkliai dabar yra priklausoma nuo tarptautinių rinkų. Sistemoje yra užtikrinta atskaitomybė sistema, tačiau kredito reitingavimo agentūros neapsijima atsakomybės už savo darbų pasiekmes, nors reitingai neretai būna klaidingi ir apie eurozonos valstybės taip pat. Pone Marinesku, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Per pastaruosius du metus a, pasireiškė pati sudėtingiausia pasaulio ekonomikos krizė. Taigi visas pastangas turime sutelkti konkurencingumui, išsaugoti ir augimui užtikrinti. Mūsų tikslai turėtų būti realistiški suderinti su valstybių narių nacionaliniais interesais nustatytais atsižvelgiant į kiekvienos valstybės poreikius. ES tikslai turėtų būti atitinkamai paskirstyti ir susijęti su nacionaliniais tikslais. Aš prašau taikyti sankcijas valstybėms, kurios nesilaiko 2020 strategijos ir paskatas toms, kurios įgyvendina jos tikslus. Tokiu būdu geriau pasistumėtume strategijos įgyvendinimo keliu. Mes manome, kad sanglaudos politika yra nemažiau svarbi įgyvendinant šios tikslus. Taigi, žvelgiame į komisijos pasiūlymus kur yra numatytas automatiškas struktūrinių fondų mokėjimo sustabdymas deficito atveju, tačiau tokia priemonė nėra realistiška. Mes norėtumėm, kad skirtumai tarp valstybių narių sumažėtų. Ačiū. Dėkoju toliau ponas Vlasak vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga žmonių gyventojų prasme yra didžiausia politinė sąjunga pasaulyje, didžiausia struktūra. Mūsų ūkis gali plėtotis, absorbuoti inovacijas, galime eksportuoti, tačiau turime būti kuklus ir suvokti, kad konkuruojame su JAV, Japonija, Brazilija, Indija. Taigi mes ir toliau turėtume nemažinti pastangų augimo ir užimtumo srityje. Na, o kiti klausimai, pavyzdžiui, socialiniai, neturėtų mūsų nukreipti nuo pagrindinių tikslų. Turime suvokti, kad uh, žiniomis pagristas augimas visoje bendryjoje ir jos regionuose nebus įmanomas neturint reikiamos infrastruktūros, pavyzdžiui, transporto ar aplinkos auginės. Europa 2020 strategija neapima e, šių dalykų pakankamai giliai. Nekalbama ir apie poreikį užtikrinti nuolatinės investicijas į infrastruktūrą tuose regionuose, kurie yra nepakankamai išplėtoti. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Higgins, vieną minutę. Europos komisija, pasiūlydama strategiją 2020, grindžia ją nauja liberalizmo sistema. Tai yra tie patys veiksniai, kurie nustumė pasaulį į ekonominį chaosą. ES vyriausybės ir komisija susilaukė to, ką planavo. Taigi Graikijoje tai galite matyti. E, matote, kad dažniausiai pelnas atitenka e, komercijos reikliams, o gyvenimo standartai prastėja. Finansų rinkos tampa vis godesnės ir tampa tiesiog dievais, ką dažnai sus, tokį įspūdį sustiprina žiniasklaida. E, tai yra tarsi parazitai, kurie e, nori vis daugiau ir daugiau e, turto, bet sukuria finansinį nestabilumą, išnaudoja dirbančių žmonės ponas Baroso pristatydamas 2020 strategiją e, kreipė, kreipėsi visus prisimti atsakomybę, tačiau jis tarsi pataikauja tiems reikliams ištroškusiems kraujo. Tai matote Graikijoje. Reikia, kad bankus valdytų ne idiotai, bet išsilavinę žmonės atsižvelgiantis į darbo žmonių poreikius, kad mūsų visuomenė iki 20 metų taptų tikrai humaniška visuomenė. Ačiū. Labai ačiū. Toliau ponas Paška vieną minutę. Ačiū. Gerbiu tuos dokumentus, kurie mums buvo pristatyti, tačiau sunku neižvelgti panašumų su uh, penkiamečiais planais, kurie anksčiau buvo pristatinėjami rytų bloke. Dažnai jie būdavo tokie E, labai pompastiški, žmonės būdavo įtikinėjami, kad e, visko galėsime pasiekti, tačiau planai ir likdavo planais. Ta pati galiu pasakyti ir apie strategijas. Pirmiausia, jos turėtų būti grindžiamos esminėmis e, rinkos taisyklėmis. Kinija, JAV taip greitai auga dėl Japonija taip greitai auga dėl to, kad turi išsilavinusią darbo jėgą, o ES dažnai eina tik tai naujų e, struktūrų ir institucijų kūrimo keliu. Mums reikia inovatyvių, besivystančių sektorių. Negalime apsiriboti tik e, popierių stumdymų iš vieno kabineto į kitą ir popieriaus švaistimu. Siekdami pažangos mes turime supaprastinti taisyklės ir aplinką verslui sumažinti administracinę naštą ir suteikti daugiau laisvės iniciatyvai, kūrybingumui, veiksmingumui. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Karas, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Europa yra sąjunga. Ir mes siekiame augimo, e, tvarių darbo vietų, konkurencingumo, sanglaudos. Tokie yra mūsų tikslai. O strategija 2020 nėra tikslas pats savaime. Tai yra priemonė tikslui pasiekti. Taigi turėtumėm grįžti prie to, ką sakė Robertas Šumanas. Jis minėjo kad tikslai turėtų būti aiškus. Ir tuo metu jie buvo daug aiškesni nei dabar. Mes turime grįžti prie Šumano laikų tikslų. Turėtume orientuotis į tikruosius, o ne laikinus tikslus. Reikia e, į krizę reaguoti tvariomis, nuosekliomis ilgalaikėmis priemonėmis. O nesilaikant tikslų e, reikia numatyti tam tikras sankcijas. Štai strategijoje 2020 yra konkretus tikslai užimtumo, mokslinių tyrimų, konkurencingumo prasme ir mes turime konkrečiai juos įgyvendinti. E, Mums reikia tam tikro, aišku, palaikymo ir pagalbos iš biudžeto, iš nacionalinių ir bendrijos, e, bet iš karto turime žinoti, kodėl reikia pinigų, ką finansuosime. E, Strategijoje 2020 E, turėtų būti bendrai apimantis tikslai, išeinantis už nacionalinių biudžetų panaudojimo sričių. Pavyzdžiui, tai turėtų būti transportas, inovacijos, aplinkosauga, visi tikslai, kuriuos minėjo Oli Reinas. Taigi, e, strategija 2020 yra bendra politinė atsakomybė ir valios išraiška išeinanti už nacionalinio egoizmo. Taigi baigime vidaus rinkos kūrimą, e, kurkime tokią ekonominę ir pinigų sąjungą, kuri būtų stipri, kuri būtų politinės sąjungos dalis. Mums ekonominio aspektų reikia nemažiau. Ačiū. Grazie, Labai ačiū, ponas pirmininkė. Prisipažinsiu, kad man neramu Man neramu dėl birželio mėnesio viršūnių susitikimo, nes iš diskusijų nematau, kad būtų kažkas tai naujo, kažkas padrasinančio, kažkas, kas tarybai leistų daryti kažką tai ką kito negu rekomendacijos. Ankstesnės rekomendacijos jau buvo nuvilinčios. Jos pasitenkino tik tuo, kad strategi Lisabono strategijos ribos buvo kritikuojamos. Ir E, dėl kai kurių kultūrinių bei e, ekonominių e, dalykų taip pat buvo kritikuojama. Labai nuvilintys tai yra dalykai. Mes dabar esame krizėje situacijoje ir mes matome dešimties e, punktų sąrašą, kurie neturi nieko bendro tarpusavyje. Aš nematau kažkokios tai konkrečios valios, aš nematau, kad būtų pasirenkami kokie nors e, prioritetai. E, Europa yra mondi, e, globalizuotoje pas, ekonomikoje veikianti galybė. Be socialinės anglaudos nei viena šalis, nei viena grupė, šalių grupė negalės išgyventi pasaulinėje rinkoje, nes šių šalių viduje liepsnos konfliktai ir jų e, konkurencing, konkurencingumas e, nukentės. Mums reikia tikslių tikslų, mums reikia tam tikrų tikslių sumų, kurias galėtumėm investuoti tiek procesui, tiek produktams, kuriuos gaminame. Dėl e, gyvenimo kartu, dėl gamybų mobos, dėl e, paslaugų, dėl e, laisvo judėjimo. Tik tais dėl tokių dalykų Europa galės būti konkurencinga po krizės. Ir dar norėčiau vieną dalyką pasakyti, ko niekas nesako. Visi šitie e, ambicingi tikslai gali būti pasiekti tik tais tada, jeigu bus politinė valia. Tačiau valstybės narės apie tai nega, nekalba. Ir tą įrodo baisi Graikijos krizė. Ačiū, ponas Strelčiak. Gerbiamas pirmininkė, komisarė, esu iš valstybės, kurioje iki e, man suinant 29 metams buvo centrinio planavimo sistema. E, vienas penkių metų planas sekė kitą, tačiau ne vienas nebūdavo įgyvendinamas. Atleiskite, kad esu taip jautriai nusiteikęs planų nuleidžiamų iš viršaus atžvilgių. Atleiskite, kad pesimistiškai žiūriu į 20-ųjų perspektyvą. Aišku, džiugina tai, kas yra planuojama, tačiau esame nutolinami nuo dabartinių įvykių Graikijoje ir visoje eurozonoje. Kviečiu kurti daugiau Europos. E, kalbam, bet strategijose kalbama apie daugiau centralizuoto planavimo. Manau, kad mums jo reikia mažiau. Reikia daugiau pasitikėti rinką. Mums reikia daugiau rinkos. Mums reikia daugiau rinkos mechanizmų. To reikia dėl to, kad viskas, kas vyksta dabar ES, eurozonoje ir kituose kontinentuose, pavyzdžiui, Amerikoje ir kitur, yra pavyzdys to, kad valstybės intervencija nepasiteisina. Ačiū. Pone Del Kastijo, dvi minutės. Gracias, eh, Muchos... Ačiū, pirmininkė. Visa eilė kolegų kelia klausimą, kodėl Lisabono strategija buvo nesėkminga visi, darbo tvarkė buvo nesėkminga ir visi tiesiog klausė, ar nereikėtų tos nesėkmės iš pradžių pamatuoti, o tik tais tada eiti į priekį. Mano nuomonė, ta nesėkmė įvyko dėl, įvyko dėl to, kad e, iki galo nebuvo privesta Lisabonos strategija pr praktikoje nieko nebuvo konkretaus įgyvendinama. Tiesiog tai buvo tarsi į e, burbulą uždarytą, izoliuotą tokią strategiją. Nes tokia praktika, kur Na, tokia nereali praktika. 2020 metų strategija dėl to, remiantis tokiu, tokia patirtimi, turėtų būti nauja programa, kuri galės būti įgyvendintas sėkmingai tik tais tuo atveju, jeigu bus įsipareigojimas, tvirtas įsipareigojimas ir ištingas įsipareigojimas iš visų institucijų pusės, iš politinių e, Europos ir nacionalinių institucijų pusės. Šitas įsipareigojimas turi būti toks įsipareigojimas, kurį galima pamatuoti, kurį galima patikrinti, įvertinti tai, apie kurį galima gauti informacijos ir jeigu kažkas tai nesiklosto, jeigu kažkokie įsipareigojimų, kažkokių įsipareigojimų nesilaikoma, tada, kad būtų galima taisyti situaciją, kad neatsidurtumėme tokiuose kraštutinėse situacijose. Uh, Mes esame įsitikinę, kad e, instrumentai tam, kad eitume į priekį, mums reikalingi, nes antraip atsidursime tokioje situacijoje, kokią mes puikiai pažįstame. Labai ačiū. Dabar ponas Lainen. Ačiū. Lisabono strategija visų pirma vadinosi konkurencingumo strategija tai buvo tokia strategija, kuri buvo labai orientuota į ekonomiką ir iš dalies tokia strategija sužlugo. Man dabar labai džiugu, kad tą 2020 strategiją vadiname šiek tiek kitaip, nukreip, e, akcentuojame e, šiek tiek kitokius dalykus. Jau dabar akcentuojame ne konkurencingumą, o tvarumą. E, geras, gera pusiausvyrą tarp ekologijos, tarp ekonomikos ir socialinių reikalų. Aišku, tvarumas yra labai bendra savoka ir tas savoka gali, ats, gali reikšti ir kažką tai visiškai neprasmingo ir tuščio. Komisijos dokumentas, mano nuomonė, yra vis visai neaiškus, tarsi kažkokia mozaika, kur labai daug mažų dalelių, kurias sunku sulibdyti į vieną vietą. Mums kyla energetikos problemų, mums kyla problemų dėl e, pirminių medžiagų, žaliavų, kur yra tikslai, kad tas problemas išspręstumėm, kur yra tikslai e, spręsti energetinėms problemams, vartojimo problemams. Tikiuosi, kad e, birželio mėnesį turėsime tiks, tikrus tikslus ir tikras prievolės, ką turi atlikti valstybės narės, ką turi atlikti komisija, ką turi atlikti taryba. Mes labai dažnai pamirštame tai, kad aplinka, aplinkosauga yra kapitalas, vanduo, oras, e, dirbožėmis yra ekosistemos ir ištekliai. Ir mes į tai neatsižvelgėme. Ir kaip aplinkosaugos komiteto pirmininkas, aš norėčiau, kad mes turėtumėm svaresnį balsą šioje srityje. Strategija dėl e, bioįvairovės apsaugos žlugo, dabar yra žadama kažką tai kito daryti, bet tai reikėtų įtraukti į 2020 metų strategiją. Mes e, tuos tikslus dažnai minime, 20 procentų tikslus, tačiau manyčiau, kad mes turime sumažinti ne 20 emisijas procentų, o 30, bet to reikia reikėtų padaryti, kad viskas būtų daug aiškiau ir juridiškai privaloma. Ponas Petrovski. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Europa 2020 yra ideologinė strategija. Tikslai yra kilnus, siūloma didinti e, universitetus baigiančių asmenų skaičių, ypač siekiama, kad daugiau um, absolventų baigtų um, su inovacijomis susijusius mokslinius dalykus. Tačiau uh, nepastebėta uh, priežasčių, e, neužbėgta už akių krizai, kurį įsisubavo Graikijoje. Galbūt rytoj apie tuos pačius dalykus kalbėsime, kalbėdami apie Portugaliją ir visą Europos Sąjungą. Išgyvendami e, šį krizinį e, laikotarpį ES mes tebe kalbame apie šiltnamio efekto, du, e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą 20 procentų, bet tai apribos ūkio augimą daugelįje vidurio rytų Europos valstybių, ypač Lenkijoje. Taigi 2020 strategija yra utopinis socialistinis projektas. Tikiuosi, kad jis bent jau nepakenks. Ačiū. Ačiū, ponė Hübner siekiant, kad strategija būtų efektyvi, reikia ryšio, tarp tikslų ir turimų priemonių. Čia išvelgčiau keturias prieinamas politinės priemonės, kurios būtų katalizatoriai šiai strategijai. Visų pirma, vidaus rinkos reguliavimas, stimuliuojantis konkurenciją, ekonominį augimą, e, socialinius įsipareigojimus ir ekonominį integravimąsi. Čia pritarčiau tam, kas sakė ponas Harborn. Antra, kapitalų, kapitalo investicijos ir investicijos į e, infrastruktūras. Mums ši, e, dabar jų reikia daugiau nei bet kada. Taigi viešieji ir privatus finansai turėtų būti skirti inovacijoms, o privačios ir viešosios partnerystės stiprinamos, kad būtų galima e, panaikinti finansavimo barjerus ir finansuoti sritis, kurioms dabar lėšų trūksta. Trečia išlaidos iš bendrijos biudžeto. E, šia prasme tikslai yra horizontalūs, o ne sektoriniai. Taigi e, bendrijos biudžetas turėtų būti panaudojamas integruotai atsižvelgiant į plėtros tikslus. Tai leistų atverti mūsų ūkį pasaulio konkurencijai ketu, ketvirtas tikslas - nacionalinis biudžetas per atvirą koordinavimo mechanizmą turėtų būti nukreiptas į prioritetinės rytis. Metodas turėtų būti gerinamas tam, kad būtų galima priartėti prie 2020 tikslų. E, aišku, toks finansavimas tai yra tik pagalbinė priemonė, o europinis finansavimas turėtų būti skirtas sritims, kuriuose galima pasiekti pridėtinės vertės, nesumažinant konkurencijos. E, Ji reikėtų naudoti taip, kad neliktų intervencinių priemonių ir būtų atsisakyta tradicinių e, sektorinių priemonių. Tai padidintų ES patrauklumą investuotojams. Taigi 2020 strategija turėtų būti stipri, Europos stiprinimo ir augimo strategija. Kitos alternatyvos nėra. Ačiū. Ačiū, ponas Arif, dvi minutės. Kolegė. Pirmininkė, brangus kolegos, finansinė, ekonominė ir socialinė krizė, kurią išgyvename, yra beprecedentinė krizė. Ji sukrėtė mūsų e, kontinentą ir labai didelėse sunkumuose, su socialiniuose ir kitose atsidūrė visi žmonės. Graikija yra labai brutalus ir gėdingas visiems mūsų pavyzdys darbas toliau didėja. E, milijonai bedarbių ir tie, tas skaičius vis didėja. Turi būti politinis, greitas, koordinuotas atsakymas duotas į krizę. Kad ta krizė, e, kuri reikalauja naujų vystimo e, modelių, būtų įveikta. Ši krizė labai ši krizė rodo, į, į kokius iššūkius mes turėtumėm atsakyti. Kol kas to atsakymo mes nėra, neturime. E, praeitais metais e, kovo E, išvados, jokių e, e, ambicijų, jokių nieko gero, bet tai manęs nestebina. Jūs patys ir jūs komis, komisarai e, gyrė savo politikų nuopelnus, tačiau manau, kad tokiu būdu tik tais maskuoja savo neveiklumą. Mums reikalinga socialinė, priekybinė, žemės ūkio, mokslo vystimo e, politika, kad galėtumėm užtikrinti e, tvarų vystimą. E, Mes norime, kad priekyba būtų tikras instrumentas, kuriant, e, kuriant e, darbo vietas ir tvarų vystymą. Tačiau jūs dėl politinių ir techninių priežasčių siekiate skirtingų tikslų. Jūs e, mažinate atlyginimus, e, darote socialinį. E, fiskalinį dempingą, per daug e, įmonių išsikelia į užsienį. Reikėtų padaryti taip, kad atsisakyta būtų nacionalinio e, e, egoizmo ir kad Europa būtų ne tik tai sklestinti, bet ir solidari. E, kad Europa būtų gera ne tik tai savo piliečiams, bet ir visiems piliečiams ir tai yra mūsų vienas iš socialistų ir demokratų tikslų. Danke, Herr Präsident. Ponas Sėber, ačiū pirmininkė. išklausyta visa komentarų amplitudė iš kairės į dešinę. E, šiame politinėme forume man tenka ginti e, šio spektro viduryje esančias pozicijas. Uh, Daug kas palygino 2020 strategiją su komunistų partijos e, penkių metų planais. E, klausau e, argumentų, kurie daugiau gina tą kairėje e, poziciją, kai kas kalba Priešingai, kai kas tokį planą įvertina kaip utopinį, tikrai mes nenorime grįžti prie komunizmo idėjų, tačiau siekiame sukurti e, gerą gyvenimą mūsų piliečiams, adekvatų švietimą adekvačią visuomenę. Taigi tai reikalauja peržiūrėti politinę sistemą, suvokiant, kad pirmą reikia įvertinti, kokiu išteklių turime ir kaip geriausia juos panaudoti, įvertinus kiekvienos šeimos, kiekvieno namų ūkio regiono poreikius. Tai yra kelias į priekį. Kol kas e, rinkos ir mūsų rinkos ekonomikos apimtis yra ribotos turėtumėm kurti tokią sistemą, kuri tenkintų mūsų poreikius ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi ieškokime būdų, kaip tą e, rinkos visuomenę Europoje orientuoti, apsibrėžiant tam tikras ribas. Kila klausimas, kaip sukurti rinką tarnaujančią žmonėms. Jų konkurencingumas nėra tikslas pats savaime. Europa nori būti konkurencinga tam, kad savo žmonės aprūpintų tuo, ko jiems reikia. To kolegos privalo nepamiršti. Gerai kalbėti bendrais e, terminais, tačiau reikia konkretumo. Ačiū. Dėkoju, toliau pan netikau. Ačiū pirmininkė. Šiandieną nedarbas ES pasiekė 10 procentų, o jaunimo nedarbas yra ne 20 procentų. Šiais metais, gegužės pirmoji tarptautinė darbo diena tapo e, labai liūdna diena 3 milijonams bedarbių. Taigi Europa turėtų siekti investicijų optimizavimo ir tai galima padaryti tik tai per švietimą. E, švietimas atveria kelius į gerą gyvenimą. Europa turėtų apsirūpinti save maistu ir biokūru. Taigi investicijos į transporto infrastruktūrą yra esminės. Šiais metais pažiūrėme ten tinklus, e, suvokdami, kad ES reikia e, ne tik stambiausius tinklus susijęjančios transporto sistemos. Turime gerinti kelių sistemą, uostus ir oro uostus. ES e, prioritetas turėtų būti ir rytų Europoje esančios transporto infrastruktūros gerinimas, nes tik tai prisidėtų prie visavertės rinkos funkcionavimo. Aišku, reikia turėti išteklių e, kurie ilgainiui atneš papildomo pelno iš mokesčių ir taip toliau. Tai prisidės prie tolimesnio augimo. O atsinaujinantis energijos šaltiniai padarys sąjungą mažiau priklausomą nuo išorės teikėjų. Tai iki 2030-ųjų sukurs maždaug 2 milijardus naujų darbo vietų. E, taip pat ekonomikos atgaivinimo planas nėra pakankamai gerai įgyvendinamas. E, taigi mes turėtume investuoti į tvarų ES augimą. Kreipiuosi į Europos komisijos atstovus, į tarybą, e, prašydamas parengti planą, kad padėtų tiems valstybės tarnautojams, kurie neteko darbo. Ačiū. Pone Giori. Labai ačiū, brangus kolegos. Mes visi žinome, kad mūsų laukianti užduotis yra milžiniška. Mums reikalinga strategija ES ir valstybėms narėms reikalinga strategija, kuri visų pirma leistų išvengti krizės pasiekmių, tačiau tuo pačiu užtikrintų konkurencingumą, kad mes galėtumėm būti konkurencingi pasauliniu mastu. Tai reiškia, kad mes norime užtikrinti savo piliečiams pragyvenimo, e, orų pragyvenimo lygį. Norėčiau du svarbius dalykus paminėti, kurie yra labai svarbus 2020 strategijai. Reikia labai atsargiai formuluoti tikslus. Tikslai turi būti įgyvendinami praktikoje, tačiau tuo pačiu reikėtų atsižvelgti į skirtumus tarp įvairių valstybių narių vargas, skurdas ne tą patį reiškia Bulgarijoje ir Junktinėje karalystėje. E, švietimo sistemos valstybėse narėse ne vienodos, jos skiriasi. Taip pat galėtumėm kelti klausimą, ar universiteto skaičius turi būti didinamas 40 procentų. Kitas, kita pastaba. Ši strategija turėtų sustiprinti sanglaudą, reikia stiprinti e, tuos sektorius, kurie bus e, Europos ekonomikos lokomotyvais. Taip pat nereikia pamiršti, kad yra didžiulių skirtumų tarp valstybių narių, tarp 27 valstybių narių. E, o kalbant apie pragyvenimo lygį, reikėtų tų skirtumų neišvel, ne, neišleisti iš akių. Be vido, vidinio konkurencingumo nebus išorės konkurencingumo. Naujos rinkos, inovacijos, reikalinga e, e, regionams nus, padary, e, sukurti tokias sąlygas, kad būtų nepriklausomi ir konkurencingi. Mes manome, kad šitą naują strategiją rasime vietos. Ačiū. Pane Markūnai. Šiandien kalbame apie tai, kokią ES norėtume matyti po dešimties metų. Šiuo metu nedarbas, ypač jaunimo tarpe, yra viena didžiausių ES problemų, o tai dėja verčia kalbėti apie dabartinį jaunimą kaip apie šių laikų prarastąją kartą kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą aplinkos išsaugojimą kalbame apie jaunimo iniciatyvos skatinimą apie paramą švietimo sistemoje apie daugelį kitų svarbių elementų tačiau dažniausiai kalbame apie tai kaip apie atskirus dalykus nematydami bendro vaizdo skaitant dabartinius siūlymus dėl europos sąjungos strategijos du tūkstančiai dvidešimt deja neapleidžia jausmas jog tai vėl gali likti tik tuščiomis kalbomis jei neatsižvelgsime į nuomones tų kurie ir turės įgyvendinti šitą strategiją tai yra jaunimo. E, strategijoje du tūkstančiai dvidešimt norisi matyti kaip ekonomikos ir ekologijos jungtį kurią įgyvendinti padėtų būtent jauni žmonės kad tai taptų galimybe jaunimui siūlyti savo žinias ir kurti europos sąjungos ateitį kadangi ir pati esu to paties jaunimo įgyvendinančio strategiją atstovė pateiksiu keletą konkrečių pasiūlymų. visų pirma skatinkime kurtis taip vadinamas žaliąsias darbo vietas tai yra numatykime galimybę skirti didesnę paramą verslui kuriančiam žaliąsias darbo vietas ir priimančiam į jas jaunimą ar tai būtų žemės ūkis gamyba ar transporto ar paslaugų sektoriai antra daugiau dėmesio skirkime aplinkosaugai tiksliau aplinkosauginiam švietimui tiek integruojant jį į mokymo programas tiek naujų disciplinų pavidalu. žengę šiuos du žingsnius pritrauksime daugiau jaunimo į žaliosios ekonomikos kūrimą jaunimo kuris turi pakankamai žinių įgūdžių ir tikiu ryžto. labai norėtųsi kad čia e, europos parlamente būtų kuo mažiau skepticizmo ir nepamatuotų palyginimų ką girdėjome šiandien o kaip tik kuo daugiau ryžto ir e, optimizmo bei susitelkimo. dėkui. at two. Now our catch the eye procedure. Kolegos spontaniškų pasisakymų dabar procedūra. 19 nori pasisakyti, nei pusiai negaliu suteikti žodžio, todėl būkite kantrus ir tolerantiški. Pabandysiu suteikti žodį tiek, kiek tai įmanoma. Pirmiausia, ponas Luhan, vienai minutiai. Ir prašom kalbėti nelgiau kaip vieną minutę sunt convins că Europa 2020. Kolegos, aš esu įsitikinęs, kad Europa 2020 strategija bus stipresnė ir novatoriš, novatoriškesnė. Aš manau, kad mes iš krizės išbrisime, todėl, kad turime didžiulį potencialą ir e, turime novatorišką darbo jėgą ir resursus. Ir aš tikrai esu dėkingas komisijai už daromas pastangas. Tačiau turiu pasakyti, kad sanglaudos politika e, turi problemų. Mane e, neramina tai, kad e, kelio, kelias po Lisabonos pasikeitė. Socialinė ir ekonominė sanglauda E, apima ir kitus dalykus, ne tik e, protingą ir pažangų augimą. Mūsų piliečiai supranta, kad reikia dar daugiau investicijų į infrastruktūrą, jie turi turėti geresnę prieigą prie paslaugų visose srityse, nepriklausomai kiek izoliuotos tos sritis. Todėl 2007-2013 metais mes infrastruktūros reikšmę išvelgėme ir paremėme ekonominį konkurencingumą konvergencinėse zonose. Ekonomikos tarpusavio priklausomybė to reikalauja. Ačiū. Madam Rapti. Pone Rapti, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti užuojautą čia, plenarnio posėdžių salėje, todėl kad žuvo trys Graikijos piliečiai Atienuose. Aš labai apgailestauju, kad ponas Baroso neišreiškė užuojautos savo įžanginėje kalboje. Aš tikiuosi, kad ponas Ren vėliau tą padarys. Dar vienas aspektas. Komisija turi didinti tempus. Jeigu ir toliau bus atidėliojami sprendimai problemams, su kuriomis dabar susiduria Europa, su kuriomis susiduria Graikija, tai sukelsime grėsmę visiems 2020 strategijos tikslams. 2020 strategija yra pagrista 2010 metų strategija. Skurdo sumažinimas jau dabar yra mūsų tikslas ir tomis priemonėmis, kurie dabar imasi Graikija, bus galima prisidėti prie tų tikslų siekimo. Mes turime prievolę padėti Graikijai, nes kitaip tie 40 procentų žmonių, kuriems reikia E, dabar baigti universitetus, neliks darbo vietų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponas Baroso kalbėjo apie veiksmus e, sėtinus su strategija 2020. Bet pakalbėjęs jis išėjo, nepaminėjęs turbūt svarbiausio iš veiksmų. Uh, Mes norėtumėm padėkoti pirmininkaujančiai Ispanijai už tai, kad jos atstovai liko čia ir dalyvaus iki diskusijų pabaigos. E, taigi jiems noriu pasakyti, kad reikia naudotis plėtros priemonėmis, žaliuoju augimu įgyvendinant strategijos tikslus. Taigi mums reikia įvertinti žaliųjų darbų potencialą nepamirštant pokyčių, nepamirštant darbuotojų teisų visame procese. Reikia šviesti visuomenę, taikyti profesinio rengimo programas. Žinau, kad pirmininkaujančiai šaliai tai nesvetima, tačiau tai reikia tes, įgyvendinti testinai. Ačiū. Ačiū, ponas Beštano, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aptarinėjame strategiją 2020. Jos rezultatus matysime po dešimties metų. Tačiau mes dažnai priemonės tvirtiname per dešimt valandų. Visų pirma, užjaučiu Graikiją, išsakau užuojautą žuvusių šeimų nariams bet e, pasakysiu, kad pats laikas parlamentui, tarybai ir komisijai atsibusti, suprasti, kad eurozona nėra be priekaištų. Problemos jau pasireiškė Graikijoje, jos gali pasireikšti ir kitur. Taigi nelaikas e, dangstytis, reikia prisipažinti, kad sistema turi trūkumų. Ačiū. Ačiū, ponas Boris. Labai ačiū pirmininkė. Europos Sąjungos ūkis vis dar yra stipriausias ūkis pasaulyje, tačiau Eldorado rojus nėra e, amžinas. Graikijos situacija įrodo, kad turime problemų. Reikia mokytis iš praeities ir būti pakankamai drąsiais, kad įgyvendintume Lisabonos strategijos tikslus. Būtina užtikrinti, jog ateityje žmonės galėtų džiaugtis tokiu pačiu gyvenimo standartu, tokia pačia gyvenimo kokybė. E, nežinau, ar švietimo e, srityje užsibriežti tikslai yra pakankamai protingi. Juk 30 procentų Europos gyventojų neturi reikiamo išsilavinimo, taigi reikia e, spręsti tikslus pradedant nuo pradžių. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė. Labai gaila, kad komisijos pirmininkas uh, E, išvyko, turbūt turi svarbesnių reikalų, tačiau manau ir maniau, kad jam e, pats pagrindinis strateginis tikslas yra e, strategija 2020. Neįsivaizduoju, ką svarbesnio jis gali dabar daryti. Manau, kad 2020 metų strategija nebuvo pakankamai gerai sutikta Europos parlamente. Taip, situacija Europoje sudėtinga, o dokumentas buvo parengtas e, esant turbūt sudėtingiausioms krizės sąlygoms e, Europoje per visą jos istoriją. Mūsų ekonomika ir politika turėtų būti skirtos labiausia pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugai, grupių, kurioms kyla didžiausių problemų. Taigi noriu pasakyti, jog mums būtina kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Ir dokumento papildomos nuostatos e, dėl šių dalykų turėtų būti įtrauktos į pagrindinės nuostatas. Ačiū. Ačiū. Ir paskutinė, ponė Morvai. Ačiū, pirmininkė strategija orientuota į ES ateitį yra grindžiama dviem vertybėm. Tiksliau vertybių kompleksu ir labai dažnai vienas rytis sunku suderinti su kita. Štai konkurencingumas ir globalizacija iš vienos pusės ir tvarumas iš kitos pusės. Iš jo, aišku, išplaukia kitos vertybės. Manau, kad e, akcent, globalizacijos akcentavimas turi blogą įtaką tvarumui ir aplinkosaugai. Aišku, smulkus ir vidutinis verslas negali visada atsilaikyti globalizacijos sąlygomis, jam tenka tiesiog pasitraukti žaidimo. Ir aš nemanau, kad tiek daug dėmesio reikėtų skirti globalizacijai. Žvelgiant į socialinį dvarumą, turime stiprinti būtent tą pusę. Ačiū. E, dabar galbūt ponas Gorido atsakys į kai kurios klausimus. Labai ačiū pirmininkė norėčiau pradėti nuo atsakymo į klausimą, kuris man buvo tiesiai užduotas pono Bobros. Ponas Koferati taip pat panašų labai klausimą uždavė, jo salėje nėra, ponio, ponios Del Kastilio taip pat nėra. Kodėl Lisabono strategija nepavyko? Šis klausimas buvo užduotas pono Bokros, kuris yra salėje. Ji žlugo dėl kelių priežasčių. Gal iš mano pusės būtų labai arogantiška, jeigu per daug paprastai į šį klausimą atsakyčiau. Tačiau kartu su jumis pabandysiu panagrinėti, kokiosgi to žlugimo priežastys. Mano nuomonė, e, nepasisekė Lisabono strategija dėl to, Daugiausia dėl to, kad ES galėjo pasisakyti už Europos e, vidaus rinką, už vieningą, e, už vieningą e, valiutą, nesugebėjo pasakyti taip ekonominiai sąjungai. Tuo tarpu, kai Maastrichtas pas, e, kalbėjo apie ekonominę sąjungą, bet pinigų sąjungą turime, ekonominės sąjungos ne. Dėl to 2020 m. politika turi būti ES naujas etapas. E, kada turi būti einama prie tikros ekonominės sąjungos, prie tikros vyriausybės, kuri vadovautų ekonomiškai, vadovautų Europos Sąjungai, e, augimo strategija, e, darbo vietų kūrimo strategija taip pat buvo tokios temos, kurios labai labai dažnai pasirodė šiuose mm, e, tokiuose turtingose ir įdomiose diskusijose. Lisabono strategijoje net tie patys dalykai buvo akcentuojami. E, naujos technologijos, e, socialinė strategija, kai kurie kolegos apie tai kalbėjo. Nauja dimensija yra klimato kaita ir aš čia visiškai pritarčiau tam, ką sakė ponė Šrioder. Tačiau mums reikia augimo strategijos, kad galėtumėm kurti darbo vietas ir kad tos darbo vietos būtų kokybiškos. To reikia tam, kad turėtumėm tikrą e, ekonominę sąjungą. Čia atsakau poniai Hapski, kurios dabar salėje nėra. Komisaras Oliren pasisakys po manęs. Jis kol kas dirba uh, ir, pabando, ir bando sukurti ekonominės, e, socialinės politikos ir darbo vietų politikos tam tikras gairias. Tokia politika Europoje negyvavo, e, Lisabono strategijoje jos nebuvo galima įgyvendinti, o tuo tarpu naujojoje strategijoje, pagal naują strategiją, valstybės narės privalo koordinuoti savo ekonominės politikas ir užimtumo politikas. Šalia to, jeigu valstybės narės pageidauja, manau, kad e, nu, jos tikrai to pageidauja, jos turi koordinuoti socialinės politikas. Šalia e, pol, politikų koordinavimo mums reikia ir tikrinimo, ir kad tas, europinis, kad tas tikrinimas būtų europinio masto. Čia kalbu apie e, rinkų tikrinimą, kontrolę. Šioje salėje buvo kalbėta ir ponas Verhofstadt su reagavo, aš esu sužavėtas, kad jisai pasakė tai, ką pasakė ir tikiuosi, kad Europos parlamentas e, priims kaip galima greičiau šį e, finansinį paketą. Ponas Baroso sakė, kad mums reikia išorės dimensijos, Europos Sąjunga turi būti vieningas vienetas, ypatingai G20 posėdžiuose. Vieningas vienetas pasaulyje, ypatingai G20 posėdžiuose. Norėčiau pakartoti tai, ką sakė ponas Baroso, nes praktiškai šimtų procentų jam pritariu. Mums reikalingas bendras buvimas. O tam, kad turėtumėm tikrą ekonomi, ekonominę e, sąjungą, mums reikalingas ekonominis valdymas, kuris būtų paremtas strategija. Tai yra e, tarybos vaidmuo, komisija turi tą strategiją kontroliuoti ir tikrinti, o taip pat turi būti teisės aktų leidimo organai, kitaip tariant, parlamentas ir taryba. Mums taip pat reikia tam tikro paskatinimo, stimuliavimo, kad galėtumėm tą strategiją skatinti ir dinamizuoti kaip e, buvo elgtasi su struktūriniais fondais. Kol kas struktūrinių fondų mes nepakankamai naudojom e, kai gyvavo Lisabono strategija. Tačiau dabar ES pereina į kitą etapą, į 21 amžiaus globalizacijos e, Europos e, ekonominės e, sąjungos etapą. Tai yra ne tik tais tokios sąjungos, kokią turėjome etapas, bet ir ekonominės sąjungos etapas. Taigi mes turime labai greitai, kaip galima greičiau atremti įvairių iššūkių, štai ko iš mūsų laukia ir tikisi Europos pilietės ir piliečiai. Ačiū uždėmesi. Žodis komisarui Ren. You, Dėkoju, ponė pirmininkė, ministrė, gerbiami parlamentarai. Aš norėčiau Jums padėkoti už labai turtingą ir atsakingą šio vakaro diskusiją. Norėčiau pataisyti vieną e, tokį teiginį, kuris buvo pasakytas dėl pirmininko Baroso. Jis išreiškė užuojautą Europos komisijos vardu. Ir aš galiu tik kartu su juo išreikšti užuojautą žuvusiųjų aukoms, žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems. Demokratijoje nesutarimas yra normalus reiškinys, tačiau smurto naudojimas niekada negali būti priimtinas. Ponios ir ponai, subalansuotas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas yra Europa 2020 strategijos esmė. Norėčiau keletą žodžių pasakyti apie finansų stabilumą, kas yra būtina sąlyga siekiant sugrįžti prie subalansuoto augimo ir Europa 2020 strategijos tikslų. Jūs galite minėti ir Europa 2010 strategiją, nes tam, kad 2020 strategija būtų sėkminga, pirmiausia, reikia dirbti dabar. Eurozonos valstybių narių sprendimas priimtas praėjusį sekmadienį siekiant suaktyvinti uh, sąlyginės finansinės paramos koordinavimą Graikijai buvo nelengvas, tačiau būtinas. Manau, kad tai buvo teisingas ir atsakingas veikimo būdas. Dabar komisijai tenka uždavinys užtikrinti, kad dvišalnė parama būtų gerai koordinuojama ir kad iškeltos sąlygos būtų taikomos sistemingai ir griežtai. Finansinė parama Graikiai suteikia galimybių atkurti viešųjų finansų tvarumą ir bendrą ūkio konkurencingumą. Tai reikalinga ne tik Graikijai. Tai leidžia užtikrinti visos Europos finansų stabilumą ir užkirsti kelią tam, kad Graikijoje prasidėjęs krūmokšnių gaisras taptų viso miško gaisru Europoje. Finansų stabilumas yra reikalingas visos Europos ekonomikos e, atgaivinimui, tvariam jos augimui ir darbo vietų kūrimui. Kai kas iš jūsų paminėjote, kad Graikija gali užkrėsti kitas valstybės ir kitos eurozonos ar ES valstybės gali patirti tokias pat problemas. Niekas negali nuneikti, kad pastarosiomis dienomis ir savaitėmis finansų rinkose išaugo įtampa. Tačiau finansų rinkose akivaizdžiai e, matome, kad yra imamasi priemonių. Visos Europos valstybės narės stengiasi konsoliduoti savo viešuosius finansus, jau nekalbant apie Ispaniją ir Portugaliją. Graikija yra unikalus, išskirtinis eurozonos atvejs. Ir šiandien ES ir ypač eurozonos valstybės kartu su ES komisija, ES centriniu banku ir Tarptautiniu valiutos fondu rūpinasi Graikijos atveju. Aš esu įsitikinęs, kad mums pavyks pasiekti gerų rezultatų ir įveiksime tuos siaubingus uždavinius. Taip pat reikia pasimokyti iš krizės. Tai yra labai svarbu Europa 2020 ekologi, ekolo, ekonominiam valdymui ir Europos ekonomikos pastarojo meto pokyčiai ne tik Graikijoje, bet ir kitose šalise parodė, kad reikia netidėliotinai stiprinti ekonomikos valdymą Europoje. Ateinančią savaitę Europos komisija pateiks konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip galima sustiprinti ekonomikos politikos koordinavimą ir pagerinti valstybių narių biudžeto kontrolę visoje Europos Sąjungoje. Ekonomikos ir pinigų sąjungoje sutrumpinimas M, monitory, e, yra kur kas stipresnis negu E, economic. Ir manau, kad reikėtų čia pasiekti pusiausvyros, nes to siekia ES tėvai steigėjai. Mes vadovaujamės principu, kad prevencija yra efektyvesnė negu taisymas. Todėl mūsų pasiūlymai bus paremti siekiais sustiprinti prevenciją, bet ir pritaikyti korekcijos priemonės. Mūsų pasiūlymas pagrystas trim pagrindiniais pamatiniais akmenimis. Pirmiausia, turime sustiprinti stabilumo ir augimo paktą ir jo prevencinę ir korekcinę pusę. Reikia sistematiškesnės, griežtesnės prevencinės biudžeto priežiūros, kad tokie atvejai kaip Graikijos nepasikartotų. Antra, turime neapsiriboti biudžeto priežiūrą. Turime galvoti apie e, makroekonomikos disbalanso, netitikimo ir konkurencijos sunkumus. Todėl turime galvoti apie eksporto konkurencingumo sustiprinimą, kas e, skubiai reikalinga daugeliu valstybių narių. Be to turime atsižvelgti į valstybių vidaus poreikius, kai tai įmanoma. Trečias pamatinis akmuo yra krizių valdymo mechanizmas. Graikijai sukurtas finansų mechanizmas gali būti pritaikytas netidėliojant aktualiausiams problemams spręsti. Tačiau akivaizdu, kad reikia sukurti nuolatinį krizių valdymo mechanizmą, kuriame būtų griežtesnės nustatytos sąlygos ir nuobaudos už pažeidimus. Kaip šiandien anksčiau sakė pirmininkas Baroso, geriau E, elgtis atsargiai, negu po to apgailestauti. Aš manau, kad mes galime tą patį pasakyti dabar, kai galvojame apie net blogiausių scenarijų galimybę. Baigdamas, gerbiami parlamento nariai, noriu pasakyti, kad aš tikiuosi jūsų paramos, aš noriu pasikliauti jūsų pagalbą stiprinant ekonomikos valdymą Europoje. Taip pat kreipiuosi į eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovus, e, kalbėjusi su jais jau penktadienį, e, kalbėsiu su jais ir penktadienį ir prašysiu, kad e, jie paremtų mūsų pasiūlymus ir dirbtų kuo greičiau, netidėliodami tam, kad tie pasiūlymai taptų veiksmingi praktiškai. Kadangi laiko nebeturime, noriu paprašyti, kad visi sprendimus priimtų kuo greičiau, kad Europos strategija 2020 metams būtų sėkminga ir kad būtų sukurti tvirti pamatai tvariam augimui ir darbo vietų kūrimui Europoje. To tikisi mūsų piliečiai. Ačiū. Ačiū komisarė. Norėčiau padėkoti už tai, kad paminėjote situaciją Graikijoje. Dėkoju už jūsų išsakytą užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir draugams. Balsavimas šiuo klausimu vyks antrojoje e, sesijoje gegužę, na o dabar padarysime penkių minučių pertrauką dėl techninių priežasčių. Ačiū.